Uh, mėly kolegos, nestipriai vėluodami pradedame nuo ketvirtojo mūsų darbo tvarkės punkto, pagal kurį mes keičiamės nuomonėmis su ES specialiuoju galiotiniu Pietų Kaukazui Piteris Semnebi bei e, ponu Pieru Moreliu e, ES įgaliotinių krizės Gruzijoje klausimų. Taigi šie svečiai aptars krizės klausimą. Pradėsime nuo pono Morel. Nesako, kalbėtės nuo pono Seminėby, o paskui nuo pono Morel. Paskui bus pono Morel pasisakymas. Ir po to bus galimybė užduoti klausimus. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, man malonu lankytis jūsų komitete ketvirtąjį kartą. Aš taip pat norėčiau pradėti prisimindamas, ko, kokie įvykiai, e, kaip susiklostė įvykiai, kalbu apie e, Gruzijos, Rusijos karą praėjusiu metu rugpjūčio mėnesį. Man džiugu, kad ES suvaidino svarbu vaidmenį, e, kaip taikdarė, sustiprino savo dalyvavimą regione, tuo pademonstruodama, kad ES regionas yra svarbus. Vyksta diskusijos dėl partnerystės, tačiau dalyka nemažai neatsakytų klausimų kalbant apie dalyvavimą ateityje, jei nepavyks e, užkirsti kelio karui, ar turėtumėme dalyvauti jame, ar turėtumėme e, suteikti Gruzijai didesnę paramą, ar turėtume būti griežtesni. Elgdamėsi su Gruzija, kaip turėtume elgtis Rusijos atžvilgių. Taigi vis, samprotavimai visais šiais klausimais e, sudaro mūsų planus dėl ateities. Karo, to karo e, platesnės pasiekmes dar reikės įvertinti, tačiau Rusijos panaudota jėga Gruzijoje privertė vakarų šalis suvokti savo situacijos priklausomybę. E, prekyba su e, Gruzija su, su, su, su Gruzija ir su Rusija tapo aktualūs klausimai, taip pat e, dujų tiekimas iš Azerbaidžiano e, vienu laikotarpiu e, tapo sudėtingas, jam iškilo grėsmė. Taip pat Armenijos ir Azerbaidžiano inžinieriai padėjo e, sutaisyti tiltą netoli Tbilisio, kuris buvo sugrautas per tą karą. Dar vienas dalykas - Armenija, Azerbaidžianas ir Kalnų Karabachas. Diplomatinės pastangos pas, pagerinti Turkijos-Armenijos santykius. Šiuos aspektus irgi reikia svarstyti, kalbant apie šią krizę. ES, aišku, gali suvaidinti svarbu vaidmenį, palaikydama visas tas pastangas, ypač atsižvelgiant į tai, kad transportavimo kelių atverimas regione tikrai pagerintų padėtį regione dramati, dramatiški įveikiai pietų Kaukaze parodė, koks svarbus šis regionas yra Europos Sąjungai. Kalbant apie vidaus klausimus, šalių vidinę situaciją, val, šalies valdymą, žmogaus teisų užtikrinimą, e, demokratijos įtvirtinimą, tai pažanga buvo netolygi. Aš palaikau ryšį su visų trijų šalių vyriausybėmis, siekiant sutvirtinti demokratiją per institucijų kūrimą, bei taip pat tokiais svarbiais klausimais kaip rinkimai, konstitucinės pataisos bei žiniasklaidos laisvė. Tie klausimai buvo ypač aktualūs praėjusiais metais, nes e, tai buvo rinkimų metai visame Pietų Kaukaze. Ir Europos parlamentas, aišku, irgi suvaidino svarbu vaidmenį stebėdamas rinkimus nežiūrinti tai, kad e, bendra tarptautinė stebėtojų grupė nusprendė, kad galima e, skelbti rinkimus e, tinkamai surinktais, vis, buvo pažymėta, kad reikia dar dėti pastangų gerinant situaciją. Ir valdančiosios partijos tose šalise iš esmės nepasinaudojo galimybę pademonstruoti savo atsidavimą demokratijai tą progą taip pat atsiskleidė dar ten esantis demokratijos deficitas. Pradėsiu nuo Armenijos. 2008 kovas ir smurtas, kuris prasiveržė po rinkimų, žuvo dešimt žmonių. Tai yra gana neraminantis pavyzdys, kas vyksta, kai demokratinis valdymas sužlonga. Opozicijos aktyvistai vis dar yra suimti ir tai yra labiausiai nerima keltis mums klausimas. Aš raginau paleisti tuos asmenys ir ištirti 2008 metų kovo mėnesio įvykius, paleisti suimtus politikus ir raginau šalies valdžią įgyvendinti parlament... Europos tarybos parlamentinės e, asamblėjos rezoliucijas tais klausimais. Kalbant iš pozityvios pusės, Armenijos vyriausybėje dirba e, stipri e, ekonomikos ekspertų komanda ir Jie sėkmingai darbuojasi reformų klausimais. Daromi žingsniai reformuojant svarbiausias aparato dalis, administracijos dalis, tai, pavyzdžiui, mokesčių valdymas. Armenijos sprendimas paprašyti ES e, aukšto lygio patarėjų grupės pagalbos yra irgi svarbus ženklas kuomet vyko karas Gruzijoje, Armenija stengiasi laikytis neutraliai pračiomis, pačio konflikto pradžioje. Armenija e, padėjo teikti humanitarinę pagalbą, teikė paramą pabėgėliams, bei taip pat ES piliečiams, kurie keliavo iš Gruzijos arba į ją. Gruzijos Rusijos konflikto vienas iš rezultatų, viena iš išdavų, tai uh, tai, kad Turkijos Armenijos santykiai ėmė klostytis pozityviau, ypač po to, kai prezidentas, kai Turkijos prezidentas dalyvavo futbolo rungtynėse Jerevane. Dvišalės, nuo to laiko vyksta dvišalės diskusijos ir, vyko, ir buvo imtasi e, įdomių pilietinės e, visuomenės iniciatyvų, pavyzdžiui, atsiprašymo kampanija Turkijoje. Mes tikrai ją stebime su dideliu susidomėjimu. Azerbaidžianas. Šalies vyriausybė taip pat pareiškė, kad nori stiprinti santykius su Europos Sąjunga po, kri, po Gruziją ištikusios krizės. Azerbaidžianas ypač susidomėjęs uh, ES dalyvavimu pietinėme energetikos koridoriuje, kuris e, eina nuo Kaspijos jūros. Taip pat ragina Europos Sąjungą lab... akcentuoti, pareikšti, kad ji dalyvaus Transkaspijos um, dujotekyje, Nabuko dujotekyje svarbus stabilizuojantis veiksnys tai buvo sprendimas tiekti Grusijai gamtinės dujas. E, opo, rinkimų metu opozicija nusprendė boikotuoti prezidento rinkimus ir tai buvo teisėtas demokratiškas pasirinkimas, nes nebuvo užtikrinti visi pluralizmo ir demokratijos reikalavimai. Prezidento siūlymas panaikinti prezidento kadencijai numatytus suvaržymus, tai yra, kad prezidento gali būti, prezidentų asmo gali būti tik dvi kadencijas, sukelia jų nepasitenkinimą. Kalbant apie žmogaus teisės ir žiniasklaidą, tai situacija čia yra ne viena lytė. Kai kurių kai, kai kurios pažangos pasiekta, Europos e, teisingumo teismo precedentų teisės įgyvendinimas. Taip pat paskelbti e, pranešimai apie smurtą karinėse pajėgose. Taip pat reiktų pasakyti, kad e, praėjusiu metu gale buvo paskelbta šalyje, kad nebebus atnaujintas leidimas transliacijoms visuomeniniam kanalui. Taigi čia kalbame apie žiniasklaidos pluralizmą. Apie Kalnų Karabachą aš daug nekalbėsiu, bet tik tai galiu pasakyti, kad buvo čia pozityvių ženklų po karo Gruzijoje, ypač e, lapkričio, po lapkričio antros deklaracijos, kurioje buvo paskelbti atitinkami principai. Tuo pat metu situacija išlieka prieštaringa. Azerbaidžianas padarė pareiškimų dėl įsipareigojimo nenaudoti jėgos kalnų Karabache. Ar mes nuolatos gauname pranešimų, kad yra nuolatos pažeidinėjamas ugnies nutraukimas. Galiausiai Gruzija vietos politinė ir ekonominė situacija šalyje yra stabili, bet jinai yra gana trapi, taip sakyčiau. Ekonominė krizė kurios pasiekmes Gruzija jaučia dėl, dėl karo, bet taip pat bendros pasaulinės finansinės ekonominės krizės, verčia vyriausybę sutelkti dėmesį į socialinius ir ekonominius klausimus, o ne į teritorinius klausimus. Bet situacija galėtų, gali pasikeisti ir gana sparčiai, jeigu ir toliau bendra padėtis blogės. Taigi turime nenuleisti akių nuo tos šalies. Gruzijoje praeisiais metais vyko prezidento, parlamento ir vietos rinkimai. Ir kadangi nebuvo sutarimo dėl žaidimo taisyklių prieš, tas, prieš tuos rinkimus, tai rinkimai vyko gana polarizuotoje aplinkoje. Kalbant apie Pietų Osetiją ir Abhaziją, Apie tai kalbės ponas Morelis, detaliau kalbės apie situaciją ten. Tik noriu pasakyti, kad ES stebėjimo misija tose šalise vaidina svarbu stabilizuojantį vaidmenį, nežiūrint į tai, kad sunku, kad, kad neįmanoma patekti į tuos atsiskyrėlių, atsiskirti nusprendusius regionus. Fiziškai neįmanoma patekti. yra ir kitų mus neraminančių klausimų. Tai būtų testinis tarptautinių misijų darbas tose šalise, nes tuo ta, dabar tik tai jungtinės tautos turi mandatą toliau dirbti tose šalise po 2009 vasario mėnesio. Daugia su kitais pašnekovais aš raginu Grusijos valdžią išnagrinėti, ištirti rūpiučio mėnesio įvykius. Buvo sukurta vyriausybinė komisija, nes ir Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, primė rezoliuciją, kurią ragina tarp, tarptautinę komandą ištirti įvykius toje šalyje. Nepriklausomų e, ekspertų komisija. Noriu tik dar paminėti, kad mes vykdėme daugybę projektų atsiskiriliškose regionuose. Prieš rūpjūčio mėnesį tie regionai buvo nusprendę vykdyti bendrus projektus ir siekti e, susitapatinti su siekti artimesnių ryšių su Europos regionu, su Europą ir toliau vyksta diskusijos su Gruzija dėl okupuotų teritorijų ir dėl to, kaip tuos projektus galima būtų suderinti su Gruzijos įstatymais. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad karas Gruzijoje pademonstravo, jog problemos Kaukazo regione tiesiogiai liečia ir ties, yra tiesiogiai aktualios Europos Sąjungui ir ne, kad, kad tų problemų negalima spręsti pavieniui atskirai. Jos yra neatskiriamos nuo kitų svarbių regiono partnerių mūsų, Rusijos ir Turkijos. Nežiūrinti tai, koks, pro, kaip, kaip problematiškai mes vertiname Rusijos vaidmenį rūpiučio mėnesio įvykiuose buvo pateikta, pavyzdžiui, Jodosios jūros energijos iniciatyva 2007-aisiais, per atnešius kelius mėnesius įvyks aukšto lygio pareigūnų susitikimai, kurių tikslas yra užtikrinti didesnį dalyvavimą pietinėme energetinėme koridoriuje, taip pat darybos su Rusija dėl sutarties bei daugelypiai, kitas dalykas daugelypiai santykiai su, su Turkija. Ir nors Europos Sąjunga neįvardinama kaip partnerė, bet turime kalbėti, Turkija neseniai pradėjo kalbėti ir patikė iniciatyvą dėl regioninės platformos Pietų Kaukaze. Taigi tokia yra išsami mūsų darbo tvarkė. Tikiuosi, kad kitą kartą atėjęs jūsų komitetą dar daugiau turėsiu ką papasakoti. Dėkuoju ponai Senenbei už jūsų labai išsamų padėties pristatymą ir dabar paprašysiu pa pono Piero Morelio tęsti ir pristatyti padėti Gruzijoje. Pone pirmininkė, man labai malonu pasisakyti pas jūs komitete. Ir kai aš esu įgaliotinis, specialusis įgaliotinis krizės Gruzijoje klausimais ir taip pat esu atsakingas ir už Vidurio Azijos klausimus. Na, krizė Gruzijoje tam tikras prasme. Yra krizė, dėl kurios man teko per pastaruosius mėnesius tampri bendradarbiauti ir su ponu Pieteris Semneba. Šis darbas tęsiasi. Kaip jau minėjau, aš taip pat gilinusi ir vidurinės Azijos klausimus. Ir Taip pat mes dirbame su ES ambasadoriais vietojas, taip pat palaikome tamprius ryšius su valstybinėmis narėmis ir komisija. Na, be to norėčiau trumpai priminti krizės aplinkybės Gruzijoje ir taip pat pakalbėsiu apie tai, kokia dabar padėtis Gruzijoje. Na ir man buvo pavesta prisidėti prie krizės sprendimo, kuri beje turi labai plačius mastus. Ir dabar e, pakalbėsiu apie tai, kas vyksta Ženevoje. Kai kalbame apie krizę Gruzijoje, turime nepamiršti, jog ji yra sena. integracijos klausimai turi senas šaknis, kurios siekia iki carinės Rusijos. Ir čia reikėtų pažvelgti beveik 200 metų atgal. Ir dabar Gruzija tarsi grįžta prie savo ankstesnės tapatybės, tai yra um, krikščioniškos, Gruzijos palaikančios ryšius su krikščioniška armija, kuri buvo integruota į e, Sovietų sąjungą 1920 metais. Nepamirškime, kad Stalinas pats buvo gruzinų kilmės, o kad Berija buvo iš Abhazijos. Na ir dėl viso šito Gruzijoje atsirado konfliktų šaltinis, kuris dar ir dabar tebe egzistuoja. Na ir šiuo metu tarsi e, vyriausybėje vyrauja nacionalistinė pakraipa Na ir tiesa, prieš tai Gruzijoje vyko etninis e, valymas, e, buvo, e, žuvo 3 milijonai žmonių, to pasiekoje 20 tūkstančių buvo deportuota ir dėl visų priežasčių mes ES tiesiog privalome padėti regiono šalims padė, įveikti šią krizę. Pietų Osetija su Gruzija sudarė taikos sutartį 99 metais. 94 metais buvo jungtinių tautų misija, Gruzijoje buvo ir kitų misijų. Na ir Gruzijoje yra nustatytas sudėtingas ir trapus konsultacijų mechanizmas ir jo darbas buvo nuolat blokuojamas. Na ir dėl visų minėtų priežasčių ši krizė vėl paštrėjo. Prisimenant įvykius Liepos ir Rūpiučio mėnesį, juos mums priminė ir ponas Senebai, viso to pasakoje tenka iš naujo bandyti aktyviai spręsti šios konfliktus regione. Tai yra pirmoji tarptautinio pobūdžio krizė, kurios atveju ES yra toks partneris, su kurį buvo kreiptasi tiesiogiai. Galbūt ES to ir nesiekė, bet taip jau viskas susiklosti ir dabar retrospektyvoje viskas atrodo gan logiška. Ir praėjus penkiems mėnesiams galima sakyti, kad yra trys dalykai, į kuriuos reiktų pasigilinti. Pirmiausia, reikėtų pagalvoti, dėl kodėl įvyko ši krizė ir tam tikrą prasme ES elgėsi reaktyviai. E, Prancūzijos vyriausybė ėmėsi aktyvų, aktyvių veiksmų e, nuo rūpjūčio 8 iki 12 dienos, penkias dienas e, vyko tiesioginiai vizitai į Gruziją, nes e, visi kiti tarptautiniai mechanizmai buvo blokuoti. Bet to nepamirškime, kad prieš tai Gruzijoje vyko rinkiminė kampanija, todėl situacija tikrai buvo labai sudėtinga. Ir patys frontai Gruzijoje taip pat buvo gan aiškiai pasiskirsti ir daugelis e, gruzinų e, jautėsi esant e, JAV pusėje. Na, bet aiškiai vadovaujant prezidentui Sarkozy ir Prancūzijos vyriausybei ES ėmėsi labai iškių veiksmų ir pavyzdžiui e, rūpjūčio 8 dieną Sarkozy vyko į Maskvą ir komisijos pirmininkas Barosas, Baroso susitiko kartu su Solanas su Rusijos prezidentu, o spalio pirmą dieną buvo padarytas tam tikras spaudimas o jau spalio 10 dieną e, tai e, Rusija išvedė savo kariuomenės, e, spalio 15 dieną Briuselėje įvyko donorų konferencija, taigi visų šių klausimų buvo imtasi labai aktyviai ir iš tikrųjų ES mobilizavo visas savo pajėgas ir ES stebėtojų misija buvo išsista labai greitai, per mažiau nei mėnesį ir joje dalyvavo apie 20 šalių atstovai. Ši misija vyko Gorija. Tarybės sekretariatas ir valstybės narės iš tikrųjų pasitelkė plačius išteklius ir jie buvo skirti šiai stebėjimo misijai, kuri buvo neginkluota, kuri vyko labai didelėje teritorijoje ir aišku buvo labai sudėtinga. Na, na tokios misijos kaip ir nepasi, teisino anksčiau Sarajeve, Prišinoje, Gazoje, bet tačiau šiuo atveju plačiai mobilizavus ES pajėgumus. Misija pavyko ir buvo siekta konflikto sprendimo. Taigi per tris savaitės e, klausimai buvo įspręsti labai teigiamai, užsienio reikalų ministrai veikia iš vien ir jau spalio pabaigoje išvyk, buvo įvykdytos 1400 stebėjimo misijų, 250 šių vyko naktį, tai iš tikrųjų daro įspūdį ir tikrai nelengva visą tai vykdyti. Be to, taryba skyrė ypatingai įgaliotinį Magdebį um, ir spalio 15 dieną jau buvo pradėta misija. Na, o Ženevoje jungtinių tautų sesijos pradžioje, o taip pat ir Vašingtonė šiems klausimams bus skiriama dėmesio. Europos Sąjungoje taip pat įvyko konferencija, kurioje dalyvavo ponas Baroso ir ponė Valdnar ir buvo skirta 5 milijonus, buvo nuspręsta skirti 5 milijonų milijardus eurų šiai humanitariniai pilietiniai pagalbai Gruzijai. Bet aišku, tai yra siejama, šios lėšos yra siejamos su konkrečiais įsipareigojimais. Trečia. Svarbu tai, jog ES šalis elgėsi labai vieningai po pirmų ypatingų susitikimų ir po ypatingo užsienio reikalų ministrų susitikimo rugsėjo pirmą dieną buvo pasirinkta labai aiški bendra pozicija, buvo pasirinkta viena linija. Na ir buvo pavyzdžiui ir Maskva rūpjūčio 26 dieną, dieną išreiškė savo nepasiteikinimą, tačiau rusai buvo aiškiai pasakyta, kad ji turi pasirinkti, kokiu keliu ji nori eiti ir buvo taip pat aiškiai pasakyta, kokios rizikos išplaukia iš tam tikro jos elgesio. Taigi ES šalis e, elgesi solidariai, buvo išnaudotos visos galimybės. ES elgesi labai solidariai, labai vieningai ir tai parodė, jog tokiu būdu ES sugeba elgtis iš vien. E, visų šios ES iniciatyvų dėka ES pademonstravo, jog krizės akivaizdoje jį gali perimti lyderio vaidmenį. Na ir aišku, kad iš to ateičiai išplaukia tam tikrų įsipareigojimų. Taigi aš tiesiog norėjau priminti, jog dis, po diskusijų Ženevoje e, buvo visi galiojimai suteikti mums diplomatiniai santykiai tarp Gruzijos ir Rusijos buvo nutraukti. Gruzija norėjo remti susočių susitarimu, e, kuris buvo sudarytas 92 metais ir tuo metu buvo išspręstas pietų Osetijos klausimas. Visa tai remiasi Na, o pagal spalio 10 dienos šešto, susitarimo 6 straipsnį e, visi šie dalykai turi būti dar sykį išsamei aptarti Ženevoje. E, rugsėjo 15 dieną, praeis dviem mėnesiams po krizės, abi konflikto pusės atsisako palaikyti bet kokius santykius tarpusavyje. Na ir e, nuotaikos kaista tiek Gruzijoje, tiek ir Rusijoje. Na, o ES labai aiškiai pasirinko, nurodydama, jog Ženevoje turėtų būti bendras formas skirtas EPSBO, ES ir jungtinėms tautoms. Taigi, reikėtų siekti užtikrinti kad ši veikla būtų tęsima ir kad būtų pasirinkta bendra pozicija. Aišku, kad reikia grįžti į Gruziją atgal ir bendrai veikti vietoje. O spalio 14 dieną tai buvo dar sėki patikinta. Na, ir vyko oficialūs susitikimai, susitikimai su spauda, oficialūs pietus. Na, dalyvavo ir ponas Kušneris, pona Ferrero Waldner. O Na ir nuo pat pradžių buvo duotas labai aiškus ženklas, kad visos šios trys institucijos turėtų veikti iš vien, veikti veiksmingai ir patikimai tokių sudėtingų aplinkybių akivaizdoje. Be to ir formos klausimas yra labai svarbus. Rusija nurodė, jog e, yra tam tikras susirimas su ponu Sarkozy, kurio reikia laikytis. Bet vietoje buvo pastebėta, kad e, kad negalima būti ir teisėjų, ir dalyvių vienu metu. Na, Europos Sąjunga dalyvavo diskusijose Ženevoje. nu, kiti dalyvai, Ženevos diskusijų dalyviai e, taip pat pasisakė už tai, kad turbūt išsaugotas e, Gruzijos integ teritorijos integralumus. Nes e, vienas prieš šeši struktūra yra labai sudėtinga, joje dalyvavo ES, Gruzija, Rusija, JAV plus regionai ir plenarinės sesijos metu e, valstybės narės pripažino, kad reikia veikti tarptautiniu lygiu, tačiau ir darbo grupėse buvo e, svarbu turėti visų susijusių šalių atstovus. Na ir su visomis pusėmis, visomis šalimis vyko labai tampras konsultacijos. Būtent tai buvo suderinta spalio 12 dieną, pavyzdžiui, pirmoje darbo grupėje buvo kalbama apie stabilumą regione, antroje grupėje buvo kalbama apie perkeltosius asmenys ir pabėgėlius. Na, tai iš tikrųjų labai politiškai jautrus klausimas nes pabėgėlis yra tai tas žmogus, kuris yra pabėgęs į kitą šalį, bet aišku, išskyrus Rusiją, niekas nenorėjo manyti, kad asmenys vykstantis iš pabėgė iš Abkazijos į Rusiją ir taip toliau yra pabėgėliai, jie buvo laikytini perkeltais asmenimis. Taigi e, prieš rengintis konsult... E, konferenciją Ženevoje buvo labai svarbu vykdyti konsultacijos vienos lygių, susitikinėti vietos lygių ir aišku, pačioje pradžioje visam tam prireikė laiko. Ir po to, kai viskas jau buvo nustatyta, tai tuomet spalio 15 dieną Ženevos vienas susitikimas vyko labai įtemptoje atmosferoje, tačiau vis dėlto procedūrai pritarė visos šalis. Tiesa, įvairių bendrų susitikimų tarp Rusijos ir Gruzijos metu būta tam tikrų blokavimų, tačiau laimiai vyko lygia krečios diskusijos Na ir aišku, buvo palaikoma įvairūs neformalūs ryšiai ir viso to pasiekoje e, konflikto šalis bent jau pradėjo bet tarpusavį bendrauti. Mes nustatėme naują dratą, datą po šios sudėtingos pradžios. Na ir visi dalyvavę susitikimuose turėjo galimybę išdėstyti savo poziciją ir po to jau susitikti praėjus mėnesiu Ženeva 2 susitikime. Prieš šį susitikimą taip pat pasirinkimai buvo labai intensyvus, įvyko daug konsultacijų, taip pat buvo bandoma nustatyti, kokie klausimai yra aptartini, viskas prasidėjo vakare, 18 dieną, formalė vakarienė, na ir lygiai grečiai vyko kiti susitikimai, kurių metu buvo nustatomas e, įvairias prielaidas. Pirmoje grupėje buvo kalbama apie uh, saugumą ir ją pirmininkavo trys pirmininkai, nes saugumo klausimai reiškia, jog uh, reikėtų pasitelkti visų susijusių organizacijų valdymo gebėjimus. O antroje grupėje, e, jai pirmininkavo komisijos atstovas ponas Viga, e, jis yra e, užsienio reikalų generalinio direktorato vadovas ir taip pat ponas Jensenas, CR atstovas pirmininkavo ir toje grupėje buvo nustatyti uh, tie klausimai, kuriuos aptarti, reikėjo aptarti. Ženevos 3 susitikimą, kuris vyko gruodžio 17-18 dienomis. Taigi, e, per dvi dienas, 9 valandas, lygiai greičiai vyko susitikimai. Pirmoje darbo grupėje buvo susitelkta į mechanizmus, kurie leistų prevenciškai iškirsti kelią konfliktams E, taip pat e, e, du regionai išreiškė norą sukurti savo valstybės. Šis sustarimas buvo atidėtas, bet visi sutiko, kad reikia prie šio klausimo sugrįžti, kad reikia rasti būdą konfliktams spręsti ir tai yra tam tikras atspirties taškas. Mes taip pat kalbėjome apie pasitikėjimo kūrimo priemonės, kontrolės mechanizmus vizitos regione. Taip pat ir antroje grupėje buvo keičiamasi nuomonėmis ir taip pat nuomonėmis dėl humanitarnės pagalbos, dėl galimybės gauti tą humanitarinę pagalbą, dėl energijos tiekimo, dujotekiais, dėl visų šių klausimų nuomonės labai skiriasi. Taigi susitikimai Ženevoje tęsis, visi deda daug pastangų ir visi atrodo yra nors šiek tiek susidomėję tuo, kad šios pastangos tęstusi nuo gruodžio pabaigos buvo susitarta, jog reikia tęsti šį darbą. Rusija žengia į priekį labai laipsniškai, labai mažai žingsneliais. Na, ir ES taip pat nenorėtų visko pernelik skubinti. Na ir po, po tokio baisaus karo, kuris turėjo tokių rimtų pasiekmių at, atžvilgiai ateičiai neįmanoma visko spręsti labai greitai. Ir mes bandėme kalbėti ir apie e, trumpalaikės perspektyvos klausimus, bet taip pat ir galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. Na ir jungtinės tautos turi įgaliojimus, ES taip pat. Na, o ES nėra numačios kažkokiu laikotarpiu, tiesiog e, prisima savo atsakomybę kaip vienas iš svaigių, svarbių veikėjų. Na ir Ženevoje, tai yra veikiau politinis procesas, kuris prasidėjo, kuris pareikalaus daug pastangų ir įsipareigojimų. Na ir tikėkime, kad po kelių mėnesių um, um padėti, pozicija bus labiau struktūrizuota. Ačiū, ponė ambasadoriau, dėkoju ir už jūsų pasisakymą. Ir už tai, kad jūs apskritai pas mus atėjote dar prieš iškeliaudamas į jungtinės tautas. 16 val. 10 minučių um, jūs turite jau išeiti, mes turime į tai atsižvelgti, kadangi jūs turite suspėti į oro uostą. Todėl siūlau pirmiausia pateikti klausimus, reaguojant į tai, kas buvo išdėstyta, kas buvo išsakyta. Ir norėčiau, kad klausimai būtų ir pastabos būtų kiek manoma trumpesnės, kadangi po 20 minučių ponas Morelis turi išeiti. Ponas Kirita. E, e, sveikinu, kad jūs čia pas mus į mūsų komitetą, pona Kirita, kuris yra kolega iš Rumunijos. Jisai atstovauja ponė Anastazė. Norėčiau jūsų paprašyti kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Madame Isler-Began. Ir susitelkite ties Gruziją. Pone Islam-Began, delegacijos santykiams su Pietų Kaukazu pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Morelė, už jūsų pasisakymą. Nesutinku su viskuo, ką jūs išdėstėte. Pradžioje jūs, sakyčiau, ko gero visiškai užmiršote tai, kad parlamente jau daugelį mėnesių mes nuolat įspėdavom ES, kad ji nesilaiko prevencijos politikos, neformuoja tokios politikos, nors tokia prevencinė politika galbūt būtų padėjusi užkirsti kelią tokiai tai šios krizės eskalacijai ir pačiam karui. Uh, Ir šiandieną mums tenka konstatuoti, kad mes esame situacijoje, kuri buvo susiklošiusi dar prieš konfliktą. Tada mes turėjome turėti omeny tam tikrą administratinę, tam, tam tikrus administratinius e, aspektus, o dabar mm, kai negalime važiuoti į Gruzijos tam tikrus regionus, kaip reikėtų tai vertinti. Buvo kalbama apie Gruzijos integralumą. Kas tai yra? Ką, ką reiškia tas Gruzijos teritorinis integralumas, jeigu mes, europiečiai, uh, Dabar kalbame apie tokio integralumo būtinybę. Ar jūs tikitės, kad kada nors Ženevoje bus priimtas e, statutas, kuriame bus išdėstytas šis klausimas ir jo sprendimo būdai? Ar jungtinės tautos dar sugrįž prie to klausimo, nežinau. Aš žinau, kad SBO buvo pateiktas veto. Žinau, kad mes turime stebėtojų, kurios siuntė ES, tačiau žinau, kad šis klausimas dar neišspręstas. Ačiū. Ponas Kasilydis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui e, ambasadoriui Moreliu ir užduoti jam du klausimus. Pirmiausia, reikia pažymėti, kad ES šiame konflikte vaidino tikrai reikšmingą vaidmenį, apie tai jūs jau kalbėjote. E, Prancūzijos prezidentas ponas Sarkozy taip pat labai atliko svarbu vaidmenį, tačiau man kyla toks klausimas. Jungtinės valstijos, kurios nesuvaidino jokio ypatingo vaidmens ir nenorėjo tokio vaidmens, vaidmens prisijimti. Dabar paliko tam tikrą vakumą Europos Sąjungai, kuri, tu, kurį turi užpildyti Europos Sąjunga. Ir kitas dalykas, mes kalbame apie e, užšaldytą konfliktą, tačiau mes e, žinome, kad jeigu šis konfliktas iš tiesų būtų užšaldytas, tuomet nebūtų įvykęs pats karas. tautų bendryje e, kalbėjo apie šalusi konfliktą, taigi buvo e, į šį reikalą, į visą šį karą buvo žiūrima kiek atlaidžiai ir galbūt per nelik nerūpestingai. Um, is... Dėkui. Kaip Jūs vertinate Europos komisijos rekomendaciją dėl rytų partnerystės Kaip ta partnerystė atrodo Europos kaiminystės politikos kontekste? Kalbant apie Kaukazo platformą, kaip pagerinti santykius su, tarp Grūsijos ir kitų valstybių tame regione? Ponas Anuškevič. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paklausti, kaip jums atrodo, kaip jūs vertinate iš ankstinės sąlygas pasirašytas įrašytas į rūpjūčio ir spalio mėnesio susitarimus ir ar manote, kad tie reikalavimai buvo įgyvendinti? Pavyzdžiui, Abhazijos ir Pietų Osetijos statusas ateityje. E, tas statusas turėjo būti svarstamas, bet atrodo, kad jį jau nusprendė ir apsprendė Rusija. Kitas dalykas – Ar, ar buvo laikytas įsipareigojimo atitraukti pajėgas į pozicijas, kuriuose jos buvo prieš konfliktą? Taip pat galimybės stebėtojams, prieigos galimybės stebėtojams. Ar stebėtojai turi galimybę stebėti visas pietų Osetijos teritorijas? Taip pat ir tas dalis teritorijos, kuriuose gyvena tik tai gruzinai. Ačiū. Pan Vėloveiski, prašau. Ponas Vėloveiski, prašau. Oui, monsieur l'ambassadeur je comprends que le but. pone ambasadoriau tikslas yra aiškus aš jį visiškai suprantu mes turime įtvirtinti stabilę taiką kaukaze ir tai yra bendras mūsų tikslas šiuo metu tačiau dabartinėmis aplinkybėmis atsakymas visus tuos užduotus klausimus yra tikrai sudėtingas ir toliau tęsiasi dėrybos, kurios nebus lengvos. Ir vis dėlto, kaip kokių, kokios, kokios išeiti, kokio išeities taško mes laikomės, ko norime, ko nori Europos Sąjunga tose dėrybose, ką norime pasiūlyti, ko norime pasiekti tose dėrybose. Ar galėtumėte kažkiek išsameu uždėstyti šios dalykus? Mes galime ilgai kalbėti apie tai, ko nori gruzinai, rusai ar abhazai, tačiau žinome, kad situacija tikrai labai sudėtinga. Ir ar mes savo ruoštų aiškiai matome, kokia yra situacija ir ko, kaip įsivaizduojame šio regiono ateitį? Ačiū, panas Daf. Uh, uh, uh, Ačiū. Norėčiau paklausti, ar Gruzija vis dar mano, kad kad ji kažkada galėtų tapti NATO nare. Kokia, koks yra susidarimo pasirašyto tarp Gruzijos ir Kondolyzos Rais? Koks yra to susitarimo statusas, nes jis buvo pasirašytas visai neseniai. Ir ar reikėtų toliau puoselėti viltis, jog Gruzija gali greitų laikų tapti NATO nare. Ką būtų galima padaryti, kad e, toks suvokimas pasikeistų? Ačiū, ponė Def, buvo užduoti. Daugiausia klausimų buvo užduota apie Gruziją, skirtų daugiausiai ponui Morel. Kaukazo kontekste ir netgi platesnių kontekstų. Taigi leisime ponui Moreliui išskristi į New Yorką, bet pirmą jis atsakys, o ponas Semnebi dar su mumis pabus ilgiau. E, Ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkoju už jūsų supratimą, kad aš ir jūsų leidimą man išvykti truputėlį anksčiau. Iš tiesų dar e, deramasi dėl naujo e, mandato ir saugumo taryboje, dar apie tai bus kalbama, bus kalbama apie ES e, perspektyvą šiuo klausimu. Mes Ženevos diskusijos norime pratesti atsižvelgdami į šios aspektus. Pone Islambigang pateikė savo klausimą Aš tikrai ne, nenorėjau klausti, kodėl įvyko karas, kaip tik, kok, kokiamis aplinkybėmis, dėl kokių priežasčių jis įvyko. Ponas Somnebi jau yra iš, paminėjęs visus svarbiausius aspektus šiame kontekste. Man svarbiau yra pati krizi, krizė ir kas įvyks po karo. O kas dėl statuto klausimo, mes turime aiškiai pabrėžti, kad ES pozicija buvo nustatyta Europos vadovų tarybos rugsėjo pirmąją dieną. Mes smerkėme tų regionų pripažinimą, ten vyko kariniai konfliktai ir dėl to kilo E, sudėtinga situacija, pavojinga situacija Europos žemynė, e, analogų neturinti situacija istorinių požiūrių. Ir ES pozicija šio klausimo yra labai aiški. O kaip dėl e, tų regionų statuso? Reikia pasakyti, kad teritorinis integralumas yra vienas labai svarbus principas, kurio mes laikomės. Ir pripažinimas leistų mums e, palaikyti santykius su tam tikrais regionais, atskalūniškais regionais, neprisijimant kokiu nors oficialių diplomatinių e, santykių ir nepalaikant tokių diplomatinių ryšių. E, tam yra numatytos gana sudėtingos tarptautinės procedūros, aš apie tai kalbėjau ir Ženevoje. Ir išeities e, pozicija yra labai aiški. Mm, jeigu nežiūrėsime į Nikaragvą, šis e, principas, šio, šie regionai nebuvo pripažinti, pripažinti nieko, niekieno, jokios valstybės pasaulyje ir tą mes turime turėti omenyje. Mes žinome, kad šie regionai yra labai artimi Rusijai ir pripažinimo klausimas e, jau keletą mėnesių yra labai svarbus politinis e, klausimas. Kai mes galvojame apie Gruzijos teritorinį vientisumą, E, ateityje. Turime prisiminti, kad ponas Sakašvilis Junktinių tautų generalinėje asamblėje rugsėjo mėnesį pasakė, kad e, Gruzija nori susivienyti, išsaugoti savo e, teritorinį integralumą, toks koks jis buvo anksčiau. Tačiau žinome, kad gruzinai laikosi labai nevieningos nuomonės šio klausimu. Na, bet šitai pareiškė pats Sakašvilis. Ir dėl to mes turėtume neužmiršti, kad ta, ta krizė Gruzijoje yra labai sudėtinga ir e, labai prieštaringa ir dėl to mes turime atsižvelgti visus tuos sudėtingus aspektus. Kitas kolega kalbėjo apie įšaltą konfliktą. Taip, tai nėra iš tiesų, e, jo nebūtų galima vadinti įšaltų konfliktu. Tačiau e, mes turėjome karą, buvo įvykęs karas ir dėl to mums reikia toliau diskutuoti Ženevoje, kad susiklostytų vėl kiek įmanoma normalesnė situacija tame regione. Labai svarbu um, į šį procesą įtraukti ir vietos institucijas, reikia kalbėti, kalbėti ir apie Rusijos piliečių interesus. Mes žinome, kad jiems dabar yra ypatingai sudėtinga, jiems yra labai sun... jie gyvena sudėtingomis sąlygomis. Taigi situacija yra labai sunki. Dėl Gruzijos ateities Ženevos e, dėrybose buvo daroma prielaida, kad e, ta situacija, kuri dabar yra susikloščiusi, yra tam tikra išeities situacija ir mums reikia stengti siekti pažangos žingsnis po žingsnio ir išspręsti aktualiaus, pačias aktualiausias e, problemas. Paskui imtis vidaus politikos priemonių ir kada nors, kuomet susikurs tam tikra tvirta struktūra ir bus išjudintas procesas, kuris galės savaime vykti toliau, tuomet reikia pradėti dialogą tarp įvairių skirtingų suinteresuotų šalių ir kalbėtis apie e, įvairių Gruzijos e, veikėjų ateitį. Tačiau, kaip sakiau, visą tai turime daryti žingsnis po žingsnio. ES ir ES misija negali iš karto pateikti sprendimo, tačiau dabar yra svarbiausiai imtis spręsti tam tikrus konkrečius klausimus, greitai reaguoti į iškylančias e, sudėtingas situacijas ir veikti vieningai. Tai yra tokie principai, kuriais turime vadovauti šiuo metu. Be abejo, mums nėra paprasta, kadangi nuolat iškyla įvairių kliučių. Ženevoje dažnai e, prieš vykstant posėdžio ir jam vykstant matydavome, kad e, jis gali visiškai nutrūkti, taigi turėtavome tikrai nemažų problemų, tačiau stengiamės daryti viską, kas įmanoma. Panoniškevič klausimai, statusas. Ženevos dėrybose turime išsiaiškinti tą statuso klausimą, turime aptarti daugybę kitų klausimų, pavyzdžiui, stebėtojų galimybės patekti į visas Gruzijos teritorijas Apie tai mes taip pat diskutuosime Ženevoje. ES, SBE, SBO, jungtinių tautų stebėtojų vaidmuo. Mes važiuojame visur, kur tik tai turime galimybę vykti. Ženevoje mes stengiamės dėl to taip pat nuolat tartis, kad mūsų stebėtojai galėtų nevaržomi dirbti. Mes turime diskutuoti ir politiniais klausimais, kaip pasiekti ilgalaikės taikos. Taip pat ir Gruzija, ir, ir Rusija turi imtis e, spręsti tam tikrus politinius klausimus ir prisi, e, priimti svarbius sprendimus. Rusija tame regione vis labiau stiprėja ir dėl to kyla klausimas, kai būtų galima pagerinti to regiono gyventojų gyvenimo sąlygas. Mes jau nemažai nuveikėme, užtikrinome, kad vėl būtų tiekiama, tiekiamos dujos, kad rūpinamės taip pat ir pabėgėlių reikalais. Buvo iškeltas ir klausimas dėl Gruzijos galimybės įstoti į NATO. Aš manau, kad šį klausimą galėtų atsakyti ponas Emnebė. Dėkoju už dėmesį. Dar kartą dėkoju Jums už tai, kad turėjote galimybę atvykti į mūsų posėdį ir pasidalinti savo išvalgomis apie padėtį regione. E, dėkoju Jums viso komiteto vardu. And we continue the debate on Georgia and Caucasus and uh, Mr. Tęsėme diskusijas ir darbą ir ponas Semnebi sutiko pakomentuoti užduotus klausimus. Bet prieš sutikdamas žodį jam dar suteiksiu galimybę dviems nariams žodį klausimus. Pirmiausia, pona Diukjezolai. Pone pirmininkė, aš pasisakysiu trumpai, bent jau bandysiu. Na, savame suprantama, turiu pasakyti, kad tiek ES, tiek ir Prancūzija, kaip pirmininkaujantį šalis, tikrai suvaidino puikų vaidmenį. Na ir mums bent jau pavyko šiek tiek, bent šiek tiek valdyti šį procesą. E, buvo sutarimas, kuriame yra šeši punktai. Buvo nustatytos atitinkamos prielaidos, pavyzdžiui, kad iš tos buferinės zonos bus išvesti kareivį ir kad būtų atkurta situacija prieš konfliktą, ankstesnis status quo. Tačiau vis dėlto Rusija pripažino tų dviejų regionų siekia pasiekti nepriklausomybės. Taigi dabar mums reikia kalbėti, kokia bus šių dviejų šalis, šalių ateitis. Na, aš neišgirdau pono um, um, Samnebi pasisakymo, tačiau išklausiau pono Morelio apie tai, kad Rusija viską nori spręsti palaipsniškai, žingsnis po žingsnio, bet kaip Rusija įsivaizduotų dviejų šalių uh, ateitį? Antrasis klausimas yra, kaip su ta taikos misija pietų Osetijoje yra 1500 e, asmenų dalyvavusių taikos palaikymo misijoje. Uh, Bet, kaip žinote, kad Rusija padidino savo misijos dalyvių skaičių. Anksčiau būta susitarimo dėl taikos palaikymo misijų. Taigi, ar tai ankstesni e, susitarimai tebe galioja, ar galbūt e, bus dvi skirtingos misijos, ar ES prisims čia pirmą e, lyderiaujantį vaidmenį. Dėkuoju, ponas Onuškevičius. Aš turiu keletą klausimų. Pirma, kaip su Kaspijos jūros statusu ir kokiu mastu šis klausimas yra kliūtimi tiesti e, dujotiekį Kaspijos jūrą, kad būtų galima panaudoti Azerbaidžiano naftos išteklius. Guam organizacijos vaidmuo regione? Ar ji vaidina kažkokį tai vaidmenį, ar ji, ar ji turi kažkokį potencialą? Galiausiai, ar Armenija ir Azerbaidžianas yra pasirengusios atsisakyti dalies savo teritorijų, kad būtų užtikrintas, mm, būtų galima patekti į Nahičevaną ir Kalnų Karabachą? Questions... Ačiū ir tai visi klausimai. Dabar vėl žodis ponui Semnebi. Uh, sorry. Uh, ne, atsiprašau, sako pirmininkas. Pone Islechvegen. Dėkui, pirmininkė. Dėkuoju, kad suteikite man galimybę užduoti klausimą dėl Gruzijos. Pone Semnebi, gal galėtumėte daugiau papasakoti apie Rusijos armijos padėtį pietų Osetijoje ir Abhazijoje, ypač apie jo, planuojamas ten į, į, įkurti bazės. Tai yra, to, jeigu tos bazės, kad nors bus įstiktos, jie, jie niekada iš ten nepasitrauks. Taip pat neseniai pasirodė pranešimų dėl, dabar dėl misijos. Ar, ar įmanoma nusiųsti misiją, ir Gruziją, misiją į Gruziją, kad, kad ši ištirtų įvykius ir situaciją vietoje. Taip pat, ar jūs, nema, ar jūs nemanote, kad nežiūrinti tai, jog gyvendinama kaiminystės politika, padėtis pablokėjo, kalbant apie žmogaus teisės ir žodžio laisvę? Jūs kalbėjote apie parlamento mandato, apie prezidento mandato klausimą, apie tai, kad vienoje šalyje dar išlieka 42 įkalintieji, kuriuos yra suėmusi saugumo tarnyba. Ar jūs turite informacijos apie tai, kokia yra iš tikrųjų padėtis tose šalise? E, žinome, kad Karabache buvo galimybė perspektyva išspręsti konfliktą. Ar jūs taip manote? Ir ar galime tikėtis, kad, pavyzdžiui, per vasarą septyni Azerbaidžiano regi regionai bus išlaisvinti ES daromos spaudimo dėka ir ar bus atdarytos sienos tarp, siena tarp Turkijos ir Armenijos. Ačiū dabar žodis ponui Semnebi. Well, Dėkui. Mane informavo, kad turiu 12 minučių atsakyti į visus tuos klausimus. Ne, 13. Pabandysiu, pasistengsiu tai padaryti, taip pat atsakyti kai kurios anksčiau užduotus klausimus. Jungtinių valstybių vaidmuo Europos Sąjungos atžvilgiu. Europos Sąjunga pasisiūlė, pasiūlė savo paslaugas ir buvo tos e, taikintojo tarpininko paslaugos buvo priimtos. Viskas, visa, viską darė tarybos pirmininkė. Kalbant apie ES įvaizdį bendrai, kaip negriežtosios valdžios naudotoje kuri bando mm, griebtis įtikinėjimų, o ne kitokių metodų. Taip, ES išaugęs, pasiti, pas, išaugęs pasitikėjimas ES. Tai svarbus dalykas ir, ir nes atrodo, kad jie pasitikė visos susijusios šalis. Mes palaikome glaudžius ryšius su vanktinėmis valstijomis ir palaikėme juos vykdant darant tuos žingsnius. O Junktinės valstijos e, taip pat dalyvauja Ženevos procese. Ir kadangi Junktinės tautos vaidina vaidmenį, kalbu apie Junktinių tautų e, UNMIK misiją. Taigi sprendimas situacijos išsprendimas turi apimti ir transatlantinę, transatlantinį matmenį, ko mes čia norime pasiekti. Kalbant apie Gruziją, tai Gruzijos atžvilgių dėgiamas, įmamas žingsnių siekiant išspręsti Gruzijos būkštavimus dėl saugumo, nes Gruzija atrodo, kad, kad nemažai iš tų klausimų liko neišspręsti. Ji nusi, kalba apie Gruzijos ketinimus tapti NATO nare, jei nebuvo pasiūlytas veiksmų planas. Ir nors tai ne tas pats dalykas, vis dėlto Gruzijai buvo pateiktas tam tikras pasiūlymas draugė su kitomis ES siūlomomis priemonėmis bendrai tai padės stabilizuoti situaciją. Kai kurie kiti klausimai lieka neišspręsti. Kalbu apie Gruzijos pačios Gruzijos nuosavas karinės pajėgas. Šie klausimai keliami Junktinių valstybių Gruzijos hartijoje, bet dar nėra visiškai aišku, kaip toli, kokio masto abipusiai įsipareigojimai bus prisimti, ypač kokio, kokio masto įsipareigojimus prisims Junktinės valstijos. Taip pat buvo klausimas užduotas apie rytinę partnerystę aš nebūčiau linkęs pernelyg gil, gilintis į šį klausimą, remiantis vien tik tai Europos komisijos pasiūlymų, nes jis dar yra svarstomas valstybių narių. Galiu tik pasakyti, kad esu įsitikinęs, jog tas pasiūlymas buvo rinkinio dalis, kurį patvirtino Europos vadovų taryba tai, tai buvo Europos vadovų tarybos e, pirminės reakcijos dalis. Kalbu apie ES norą dalyvauti vietoje, ne tik sprendžiant iškart kilusią konfliktinę situaciją, bet, bet esmingiau ilgalaikiu, ilgos trukmės laikotarpiu bandant atsižvelgti į labai specifinę to regiono šalių situaciją, atsižvelgiant į istorinės aplinkybės, taip pat į konkrečių šalių perinamojo laikotarpio darbo tvarkės, jų santykius su Europos Sąjunga ir kitas konkrečias priežastis, kurios nėra taip aiškiai įvardytos Europos programuose. Dėl, dėl susitarimo, dėl kurių buvo dėrėtasi sąlygų, kalbu apie susitarimą dėl ugnies nutraukimo ir rugsėjo 12 susitarimą ir ar jie buvo įgyvendinti. Rugsėjo 12 susitarimas, kuriame iš esmės kalbama apie jėgų pasitraukimą iš Abhazijos ir Pietų Osetijos. Jis buvo gyvendintas, ES čia prisidėjo gyvendindama, pradėdama misiją dėl šešių punktų plano. Taigi, kaip Pieras Morelis sakė, visus šios klausimus reikia svarstyti, nepamirštant Ženevos dėrybų. Teritorijų statusas, šis klausimas tuo tarpu nėra įtrauktas į darbo atvarkę. Tai nereiškia, kad Europos Sąjunga ar kokia kita valstybė prit pasisako už tai, kad Rusijos federacija pripažintų Abhazijos nepriklaus, ir Pietusetijos nepriklausomybę. Paprasčiausiai dabar dar per anksti įtraukti to, tokius klausimus į darbo tvarkę. Jeigu tai būtų, manau, kad svarbios diskusijos, kurios vyksta dėl pabėgėlių dėl saugumo klausimų būtų daug sudėtingesnės. Kokį vaidmenį, koks vaidmuo teks Europos Sąjungai konfliktinėse zonose, ypač pietų Osetijoje. ES vykdys taikos palaikymo misiją, bet konkrečių apie tai dabar kalbėti negaliu. Nėra jokių artimiausių planų, jokių planų nerengiama Europos Sąjungoje, jei prisimti taikdarės vaidmens kaip ten bebūtų, Europos Sąjunga yra įsipareigojusi peržiūrėti stebėjimo misijos darbą praėjus keletui metų, tačiau tas darbas tik bus pradėtas. Misijos, misijos e, galiojimas, misijos mandatas baigėsi šių metų rugsėjo mėnesį, taigi tuomet galėsime ir įvertinti visą darbą. Kalbant apie Tai, tai, ir tada bus svarbu, kuo baigsis diskusijos Ženevoje konflikto tikslai. Tai yra labai sudėtingas klausimas. Šis konfliktas apima skirtingus lygmenys ir to taip pat reikia nepamiršti, kuomet projektuojame savo atsaką į tą konfliktą. Visų pirma yra dviejų bendruomenių konfliktas - gruzinų ir abhazų. Ir tai yra šios, čia slypi to klausimo šaknys. Ir tam tikrą prasme juo buvo pasinaudota, eskaluojant tarp valstybinį konfliktą tarp Rusijos ir Gruzijos. nes tas konfliktas apima teritori... ginčiamų teritorijų klausimą. Taip pat yra ir dviejų šalių vadovų aspektas ir taip pat platesnio masto strateginės konkurencijos aspektas, vertinant tą konfliktą Pietų Kaukazo regiono mastu. Kaspijos jūros statusas. Nežinau, kada Kaspijos pakrantės valstybės susitars dėl demarkavimo ir statuso. Kai kurios iš jų teigia, jog tai yra kliūtim, kliūtis veiksnys neleidžiantis tiesti vamzdynų Kaspijos jūrą. O kitos mano, kad per dvišalės sutartis su šalimis uh, kad Kaspijos e, pakrantės šalis galėtų sudaryti dvišalės sutartis ir tuo pagrindu tiesti tą vamzdyną. Taip pat su Turkija yra deramasi dėl galimybės, atsiprašau, su Turkmenija deramas dėl galimybės e, susijęti, nutiesti vamzdyną, taip pat apimanti ir šitą valstybę. Daugeliu atžvilgių Tai nesudėtingas projektas, reikia 60 ar 70 km ilgio infrastruktūros, nes telkiniai palei Kaspijos jūrą yra išsidėsti netoli vienas kito. Ir manau, kad galiausiai bus bandoma tuos tinklus sujungti tarpusavyje. Nemanau, kad e, Turkmenistanas būtų suinteresuotas mm, tų galimybių diversifikavimo. Azerbaidžianas tikrai tuo yra labai susidomėjęs ir norėtų, kad tai ir vyktų. Guamo organizacijos vaidmuo. Sunku įvertinti tos organizacijos vaidmenį, nes jį pergyveno ir klėstėjimo, ir nuosmukio etapų. Ir daugeliu požiūrių tai yra organizacija vienijanti valstybės. kurios ne visos yra regiono valstybės. Ir, ir ta organizacija kri, buvo kritikuota dėl to, kad ji yra jos tikslas na, būti, vykdyti antirusišką darbo tvarkę, o ne, konstruk, o ne konstruktyvę darbo tvarkę. Ji plėtojasi, ji sukūrė savo sekretoriatą ir ji yra aktyvi keliose srityse, įskaitant priekybos klausimus, kuriais ji galėtų vaidinti svarbu vaidmenį ir ji galėtų vaidinti svarbu vaidmenį išplėtojant kai kuriuos darbo atvarkios klausimus, kurie bus ir ES darbo atvarkėje. Kalbu apie mūsų, apie tą rytinę partnerystę. Karabachas, Azerbaidžianas, Armenija. Ar tos šalis yra pasirengusios pasikeisti teritorijomis? Tas klausimas jau buvo keliamas praeitįje, jis dabar nėra svarstomas, nes jo svarstymas buvo nepaprastai prieštaringas ir man atrodo mes esame tikrai toli dar nuo tokių diskusijų. Tuo tarpu svarstymai patikta visiškai kitokią koncepciją. Ten kalbama apie pasitraukimą iš okupuotų teritorijų, apie pabėgėlius ir laikinąjį Kalnų Karabacho statusą, jo mm, išsprendimas dar, dar, dar mm, sprendimas tuo klausimu dar neprimtas. Aš Toliau Armenija ir Azerbaidžianas. Žmogaus teisės tose šalise sunku detaliai pristatyti šį klausimą ir bijau, kad neturiu tam laiko. Negaliu leistis į, į smulkmenišką situacijos pristatymą. Sakyčiau, kad kad kalbant apie asmenis, kurie mums rūpi, tai yra suimtus asmenis, opozicijos politikus Armenijoje, bei žurnalistus Azerbaidžiane, tai tas klausimas galėtų būti nesunkiai išspręstas, e, imantis veiksmų e, vykdomuoju lygmeniu, vyriausybei prieimus sprendimą, paskalbus amnestiją nes kol tie asmenys išliks, išlieka suimti, tai, tai kelia problemą mūsų santykiuose. galimybė tarptautiniai tyrimo grupiai patekti į Abhaziją ir Pietų Osetiją. ES misija neturėjo galimybės ten patekti. Netgi tarptautinės humanitarnės pagalbos organizacijos ten nepateko. Ir vairiausi tyrimai, kurie yra pradėti mūsų susidurs su įvairiausiamis kliūtimis tai viskas yra dar sudėtingiau dėl to, kad išliekanti gru, gruzinų bendruomenė atsis, atskalūniškose e, teritorijose, atsiskyrėliškose teritorijose, jo, jų padėtis uh, kelia vis didesnį susirūpinimą, kalbu apie gruzinus pietų mm, Osetijoje ir Abhazijoje. Jiems daromas spaudimas didžiulis, nes galimybė perėti per sieną vis sudėtingėja. O tai sudėtinga žmonėms, kurie buvo įpratę laisvai kirsti sieną prireikus. Čia turime prisiminti pasų išdavimą, pasų išdavinėjimą, kurį vykdo Rusijos valdžia. Ir, ir bendrai klimatas, ten yra, atmosfera tokia yra įbauginta, įbauginimo aplinka, nes yra karinės pajėgos dislokuotos, ypač Ahagur regione, rajone yra nemažai sukarintų pietų Osetijos pajėgų ir, ir jos elges, tos, tų pajėgų elgesys yra mm, gana sudėtingas. Tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus ir atrodo, kad mano 13 minučių baigėsi. Na, turiu pasakyti, kad tikrai mums skiriate daug laiko, e, nušviesdami sudėtingą situaciją, sudėtingus aspektus. Na ir dėja suprantame, kad tai ne paskutinis sykis, kai teks mums susitikti ir kalbėti apie šios dalykus, todėl tikrai mums labai svarbus dialogas su jumis bei jūsų patirtis, pavyzdžiui, bendradant su Gruzija ir kitomis regiono šalimis. Nes tikrai šis regionas yra sudėtingas ir kartu labai svarbus. Jūs mūsų komiteto dal... vardu dėkoju Jums, tikiuosi Jūs vėl čia pas mus pamatyti ir jūs vyksite į Tbilisį, todėl linkiu jums e, saugios kelionės. Kolegos, pereikime prie kito darbo tvarkės punkto ir suteiksiu pirmininkavimą kolegų. Very nice to see you.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 So colleagues, we carry on with our... Kolegos, teskime darbą ties kitų mūsų svarbių darbo tvarkės klausimų, taigi pas, pasikeisime nuomonėmis su ES specialiuoju galiotiniu, buvusiu Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir komisijos delegacijos vadovu, ponu Ervanu Fere. Taigi labai malonu, ponė Fiore, kad jūs atvykote į Europos parlamentą rodos 2008 e, metų sausio mėnesį jūs pas mus lankytės komitete, taigi atrodo pralygiai metai. Per tą laiką Skopijai vyko rinkimai. Taip pat komisija yra parengusi naują pažangos ataskaitą. Yra teigiamų ženklų, bet vis dėlto išlieka daugybė iššūkių. Ir teks dar nemažai padirbėti. Taigi, turint galvoje vis, visus šios įvykius, man labai malonu suteikti žodį ambasadoriui Fore, jūs turite maždaug 15 minučių savo įvadai, o po to seks atsakė, klausimų ir atsakymų raundas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems komiteto nariams už tai, kad e, taip maloniai mane pakvietėte į savo posėdį. Na ir tai jau tampa savotiška tradicija nuo tada, kai aš perėmiau savo specialiausios ES įgaliotinio buvusio Jugoslavijoje Makedonijoje. 2005 metais, kai aš perėmiau šias pareigas, maždaug prieš tris metus. Tikrai norėčiau pasidžiaugti ir padėkoti ponui Erikui Mairiui ir jo kolegoms už tai, kad labai atidžiai sekėte įvykius šalyje, o taip pat už nuveiktą darbą rengiant rezoliuciją, kuri bus patvirtinta parlamente po diskusijų. 2008 metai, aišku, buvo sudėtingi fyrom, nors e, šie metai prasidėjo su daugybė vilčių ir komisijos atstovų atstovas, atstovai vyko į Skopiją pavasarį ir pristatė daugybę e, projektų ir, ir komisija tikėsi, kad galės rekomenduoti e, pradėti dėrybas. Kaip žinote, kad e, po rinkimų 2008 metų birželio mėnesį šalis buvo nublokšta atgal, nes rinkiminė kampanija ir rinkimus lydėjo riaušės, neramumai. Na ir buvo visiškai aišku, kad tie rinkimai netiko tarptautinių standartų. Na, o po to 2008 metų Liepos mėnesį e, buvo skubos tvarka leidžiami teisės aktai ir taip pat e, parlamentą boikotavo opozicijos partijos. Vis dėlto, nežiūrint visų šių įvykių, reikia pripažinti, kad buvo padaryta pažangos vykdant e, nemažai svarbių reformų. Ir Tai pripažinta komisijos pažangos ataskaitoje, kuri buvo pastvirtinta ir pristatyta lapkričio 5 dieną. Na ir aiškiai toje pažangos ataskaitoje nušviestos ir tos rytis, kur dar yra trūkumų ir kur vyriausybė turėtų dėti daugiau pastangų, kad būtų vykdomos reformos. E, e, vyriausybė sureagavo pripažindama tai tos pažangos ataskaitą kaip objektyvų situacijos vertinimo, kaip ir skatinimą. Na ir po to buvo patvirtintas tam tikras e, veiksmų plano projektas ir remiantis juo vyriausybės tenksis pašalinti nustatytus trūkumus, o taip pat stengsis geresnių rezultatų įgyvendinant jau patvirtintus teisės aktus. Ir e, skirtasis ministras pirmininkas Bučevskis patvirtino šias pastangas e, saus antrą dieną vyriausybės posėdėje ir jis dar kartą patikino, kad 2009 metais vyriausybė turės prioritetus. Cituoju, pirmiausia, uh, Europinio tvarkaraščio vykdymas įgyvendinant e, projekt, projektus, taip pat atsižvelgiant į pažangos ataskaitos rekomendacijų, o taip pat skiriant dėmesį pagrindinių politinių kriterijų įgyvendinimui, turint galvoje 2009 m. kovo mėnesį vykstančius regionius ir vietos e, rinkimus taip pat e, demokratinių institucijų stiprinimas. Antrasis prioritetas, kurį jis paminėjo, tai yra e, reformų vizų liberalizavimo srityje tiesimas, o taip pat institucijų parengimas e, stojimo, pasirinkimo narystiai priemonės naudojimui. Taigi, e, mes tikrai labai vertiname šios vyriausybės nustatytus prioritetus. Joms pritarė ir vyriausybinė koalicija. Ir mes tikimės, kad tokia, e, kad po vietos ir prezidento rinkimų šią konstruktyvę dvasę ir bus toliau vadovaujamasi. Taigi, su kokiais pagrindiniais iššūkiais susidūrė buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija šiais metais? Pirmiausia, tai aišku rinkimai. Uh, Tai, aišku, svarbiausias iššūkis. Tai liko tik tais dviejai mėnesiai iki savivaldybių rinkimų, o taip pat pirmojo prezidento rinkimų raundo, kuris, kuris įvyks kovo 22 dieną, o antrasis raundas įvyks balandžio 5 dieną. Na ir aišku, e, teisinės institucijos turėtų dėti daugiau pastangų, tam, kad būtų užbaigtos e, visos teisminės procedūros, visos bylos prieš tuos, kurie dalyvavo ir kurstė neramumus 2008 metų birželio mėnesį. Na ir reikia, kad nebūtų, neliktų nenubausti tie reušininkai. Antrasis dalykas tai yra e, rekomendacijų um, ESBO rekomendacijų, kurios buvo suformuluotos po misijų metu įgyvendinimas. Na, tikrai labai sudėtinga užtikrinti, kad e, tas sudėtingas rinkimų procesas vyktų sklandžiai, juolab, kad vieną dieną įvyks dviejai rinkimai. Taip pat galvojant apie e, vietos savivaldybių rinkiminės būstinės, kurių yra 3000, kad anksčiau juose vyk, dirbo savanoriai, o dabar dirbs trys, trijų asmenų komisija ir politinių partijų atstovai. Visi tie asmenys turės būti apmokyti tam, kad rinkimų dieną būtų laikomasi, visiškai laikomasi visų uh, taisyklių nustatytos tvarkos ir taip pat, kad nebūtų daroma kokia nors politinė įtaka. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad e, transliavimo komisija turėtų atitinkamų išteklių tam, kad rinkimų procesas tikrai tinkamai būtų atspindėtas žiniasklaidoje ir kad žiniasklaida nepinknaudžiautų ne viena politinė partija. Taip pat reikia atsižvelgti ir saugos aspektus. Mes laukiame vyriausybės um, saugos priemonių plano, kurį vyriausybė pažadėjo parengti. Taip pat e, vyksta policijos reformos e, yra atitinkamos programos ir mes esame numatę atitinkamus apmokymus policijos pareigūnams tam, kad jie pasirenktų rinkimams. Na ir taip pat siekiame, kad būtų laikomas visų tarptautinių standartų ir tikrai daug kas, nu, daug kas priklausys nuo politinių partijų ir jų lyderių veiklos ir elgesio rinkimų išvakarėse ir rinkimų metu. Ir tikėkime, kad rinkimai bus laisvi ir gerai vykdomi, nes tenka pripažinti, kad tarp politinių lyderių ir politinių partijų tvyro e, konfrontacijos dvasia, jau jinai e, tvirojo ir prieš 2008 metų rinkimus ir viso to pasakoje vyko neramumai, reušės ir buvo panaudotas smurtas. Komisijos pažangos ataskaitoje yra numatyta rekomendacijų ir pavyzdžiui siūloma, kad reikia ir toliau, kad ir toliau vyktų politinis dialogas, kuriame dalyvautų visos politinės jėgos vadovaudamasis sutarimo dvasia ir reikia, kad tame delege dalyvautų visi politiniai lyderiai, ko pasigėdome ankstesniais metais. Ministras pirmininkas sausio 9 dieną sušaukė į visų politinių partijų susitikimą, kuris vyko labai konstruktyvę dvasę ir tikimės, kad tai bus geras posėdumis politiniam dialogui. Kitas svarbus iššūkis tai yra okrat pagrindų susitarimo gyvendinimas. Tai iš tikrųjų labai svarbus pagrindas, kuriuo toliau vyktų e, taikinimasis ir kuriuo remtųsi e, daugia tautės valstybės modelis. Ir šio pagrindo reikia tam, kad ir mažumas e, būtų tinkamai atstovaujamas, kad būtų atstovaujamas mažumų bendruomenės, kaip pavyzdžiui, Romų, Turkų, ir kad šios mažumas e, galėtų dirbti valstybinės institucijose, kol kas šių mažumų atstovams sunku įsidarbinti valstybinės įstaigose. Kitas dalykas yra švietimas ir labai susir kelia susirūpinimą um, segregacija tautinių mažumų atskirimas švietimo srityje. Tai dėja teko konstatuoti pastaruoju metu. Taigi mes ir toliau raginsime vyriausybę įgyvendinti atitinkamas e, rekomendacijas, kurias pasiūlė ESBO komisija. Tai yra rekomendacijos skirtos tautinių mažumų skatinimui. Na, aišku, pastaruoju metu buvom tas nemažų svarbių e, teisėkuros projektų, buvo primti statymai, tačiau dabar svarbiausia, kad jie būtų tinkamai įgyvendinami ir kad visuomenė galėtų pasitikėti, kad teisminės institucijos veikia nešališkai, kol kos to pasitikėjimo trūksta Kalėjimo sistemai vyriausybė kol kas skiria nepakankamai dėmesio ir tikrai šioje srityje išlieka daug um, ką nuveikti ir tam, kad būtų pagerinta padėtis kalėjimuose. Na, taip pat reikia sustiprinti ir kovą su korupcija. Ir um, čia reikėtų vengti politinio šališkumo, ypač galvojant, kad artėja rinkiminis laikotarpis. Taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti ir viešajam administravimui, nes kiekvienas iki, e, kai ateina nauja valdžia, pasikeičia ir e, valdžios institucijų darbuotojai. Taigi, vyriausybė turėtų skirti daugiau dėmesio štai kokiams rytims. Pirmiausia, pilietinė visuomenė. Vyriausybė turėtų labiau stengtis, kad į valstybinę veiklą būtų trauktos nevyriausybinės organizacijos. Uh, Taip pat e, e, vyriaus, viena iš nevyriausybinio organizacijų funkcija yra kritika, kurios, kuriai gali sakyti vyriausybės atžvilgių ir vyriausybė turėtų labiau įsiklausyti tokią kritiką. Taip pat turėtų vykti dialogas su pilietinė visuomenė ir nereikėtų e, nustumti į šalį kritiškai vyriausybės veiklą vertinančių pilietinės visuomenės organizacijų. Priešingai jos bando pagerinti demokratijos lygį šalyje. Antrasis, antroji sritis, kurią reikėtų skirti daugiau dėmesio, tai yra žiniasklaida. Komisijos pažangos ataskaitoje labai aiškiai pasakyta, jog e, žiniasklaida gerokai skiriasi politinės jėgos kišasi politinės jėgos. Na ir kol kas čia nėra tinkamai atskirta nuosavybė žiniasklaida nuo politinių partijų veiklos ir politinės partijos kišasi į žiniasklaidos veiklą. Na ir svarbiausia užtikrinti laisvą žiniasklaidą, nes tai užtikrintų demokratijos standarto laikymasi, o taip pat ir dialogą valstybėje. Nes, pavyzdžiui, žiniasklaida gali e, kritikuoti vieną ar kitą vyriausybės veiklos e, aspektą. Tai jeigu vyriausybė priims kritiką ir bus nusiteikusi atvirai, tai tuomet tai pagerins e, konsensusą tiek tarp politinių partijų, tiek ir visuomenėje. Na ir galiausiai dar keletas aspektų. Vizos ir jų klausimas. Šioje srityje E, šalis labai stengiasi e, laikytis e, kriterijų taikomų vizų liberalizavimui. Na ir manau, kad um, tikrai reikia įvertinti valstybės pastangas ir šiuo metu valstybių narių ekspertai vertina atliktas reformas ir jeigu galiausiai ekspertai nustatys, kad buvo įgyvenintos e, visos reikalingos reformos, tai svarbu tai pripažinti, kad e, šalis pasiekė standartus ir tuomet reikėtų liberalizuoti vizų režimą. Tai būtų tinkamas ženklas ir viešai nuomoniai šalyje. Tai parodys, kad mes pripažįstame pastangas ir nuopilnas. Antra, norėčiau e, pasidžiaugti bendro parlamentinio komiteto veikla, kuriems e, pirmininkavo ponas Kazanovskis ir kiti. Šio komiteto atstovai rudenį atvyko į Skopiją. Na ir tikrai noriu pasidžiaugti siūlymais, kaip galima būtų pagerinti bendradarbiavimą tarp Europos parlamento ir buvusios e, Jugoslavijos Respublikos Makedonijos e, parlamentinės asamblėjos. Ir Tai leistų parlamentiniai asamblėjai ateityje geriau įgyvendinti savo vaidmenį kaip parlamentiniai, kaip demokratiniai institucijai. Taigi, m, mm, turėtume skatinti šalį tęsti reformas, jeigu paaiškėtų, kad yra kokių nors problemų, jas reikia atkreipti dėmesį, bet tikimės, kad šalis perės į naują stojimo ar pasirinkimo stojimo etapą. Dėkoju. Much, for, for Ačiū ambasadoriau už jūsų įžanginį pareiškimą. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešimo autoriui ponui Mayer, bet ponas Galeris prašė galimybės pasisakyti jam, nes jis penktą valandą turėjo į pirmininkų suigą. Taigi, ponė Galeri, jūs ir paskui ponas Mayeris. Dėkui, trumpai dėl vizų klausimo. Jūs minėjote trumpai savo pasakymo pabaigoje jį. Kokios yra tikrosios priežasis, dėl kurių negalima atšaukti e, vizų? Ar readmisijos sutartis yra pasirašyta ir jį galioja? Nes buvo e, pare, išspausdinta daugybė modernių pasų, žinau, ir kad jie yra paruošti naudojimui. Ne, nematau kitų papildomų kliūčių. Gal galite pasakyti, ką dar nagrinėja mūsų ekspertai ir kokios, koks yra tvarkaraštis, kada numatoma ekspertų darbo pabaiga, kada makedoniečiams nebereikės vizų. Ačiū dabar vy, dirba e, misija, peržiūros misija iš ES, kuri nagrinėja visus reformų aspektus, kad būtų galima liberalizuoti režimą, atsisakyti vizų. Ir šalis tikrai yra gerokai pažengus, lyginant su kitomis regiono valstybėmis taip pat vykdoma integruota sienos priežiūra, siekiant užtikrinti, kad vyriausybė užtikrintų kovą su organizuotų nusikalstamumu, taigi to proceso pabaigoje bus trečioji, vyks trečioji ekspertų misija ir paskui mes turėtumėme e, įvertinti, ar viskas padaryta, ką reikia, kas reikalinga ar ne. Bet pirmoji komisijos rekomendacija, pasirodžiusi praėjusiu metu lapučio gale, buvo teigiama. Žinau, kad keliose srityse reikėjo papildomų pastangų, ypač integruotame sienos valdyme. Ir to proceso pabaigoje komisija turės įvertinti visą informaciją ir tada pateiks savo rekomendacijas. Ir mes vis dar vilėmės, kad visos šalis bus vertinamos pagal savo individualius pasiekimus ir kad komisijos vertinime bus konstatuojama, kad į komisijos vertinime bus konstatuota, kad visos reformos sėkmingai gyventos, tuomet bus suteikta galimybė atsisakyti vizų. Yes, yes. Iki šių metų pabaigos? Uh, taip. Manau, kad taip. Neturiu kažkokių konkrečių datų. Uh, bet, bet kokiu atveju komisijos ataskaitoje buvo pasakyta, jog tikimės, kad per 2009 mes turėsime galimybę konstatuoti, kad, aišku, viskas priklausys nuo tarybos, nes taryba turės priimti galtinį sprendimą, bet kaip ir jūs, mes, mes manome, kad kuo greičiau tas sprendimas bus padarytas, tuo geriau. Ačiū už tokį aišku atsakymą. Dabar suteikiu žodį, suteikiu žodį ponui Meriui. Voorzitter, Het is nu 2009. Pone pirmininkė, dabar yra 2009 metai, o sprendimas dėl valstybės statuso, e, tai yra suteikimo e, Makedonijai statuso kaip ES šalies kandidatės statuso, sprendimas buvo priimtas 2005 metais. Per tuos keletą metų nemažai pokyčių įvyko ir visuomet yra vertinamas tos e, kiekvienos tokios šalies kandidatės e, e, pažangos, vertinamos stadijos, atsižvelgiant į tam tikrus konkrečius aspektus. Pavyzdžiui, kaip yra laikomasi demokratijos principų, ponas Purė apie tai jau kalbėjo, Aš noriu čia atsižvelgti ir į tam tikrus punktus iš mano parengtos rezoliucijos projekto. E, taip pat ten yra kalbami ir tokie, aptariami tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, žiniasklaidos laisvė ir, ir pagrindinių vertybių laikymasis. Tai yra dalykai, kurių reikia laikytis, kuriuos reikia įgyvendinti. Buvo minimas ir švietimo sistemos reformos klausimas Aš konsultavausi ir kalbėjausi su daugeliu suinteresuotų šalių ir konstatavau, kad vyrauja labai skirtingos nuomonės. Visi šie klausimai iš esmės yra e, patys paprasčiausi Kitas dalykas yra klausimas, kada turi prasidėti dėrybos dėl stojimo su Makedonija. Jos jau e, dėl to buvo susitarta su Kroatija, dėl dėrybų jau susitarta, e, o su Makedonija, ko gero, tos klausimas bus sprendžiamas kiek sudėtingiau, ilgiau. Kai prasidės dėrybos po šešerių ar aštuonerių e, metų, Makedonija gali turėti visiškai realias galimybės įstoti į Europos Sąjungą. Praėjusiu metu rinkimai taip pat buvo labai svarbus atsižvelginti tas dėrybas ir aš visuomet e, norėjau, kad niekuomet nebūtų e, jokių, e, kad nebūtų dėlsiamas su, to, tu, tu, su tomis dėrybomis, kad jų eiga būtų pakankamai sparti. Ir Po rinkimų įvykusių praeisiais metais mes turime konstatuoti, kad Makedonijos vyriausybė E, norėjo ir visai siekė, dėjo visas pastangas, kad būtų baudžiama už e, per rinkimus padarytus pažeidimus, siekiant išvengti, kad tokių e, kokiu nors netitikimų įstatymams nevyktų sudarant valdžios institucijas po rinkimų, kuomet formuojamos atitinkamos valdžios struktūros. mes be abejo e, turime neužmiršti visuomet galvoti apie dėrybas dėl e, stojimo Europos Sąjungą. Ir ankstesniuose pažangos ataskaitose buvo kalbama, jog e, e, derantis su Makedonija mes turime neužmiršti ir Makedonijos ir Graikijos klausimų, e, e santykių klausimo. Pastaruoju metu dėje pažangos, esminės pažangos nebuvo pasiekta. E, Mes žinome, kad reikia rasti sprendimą dėl Makedonijos kaip e, valstybės pavadinimo apskritai, e, siekiant išspręsti nesutarimus šiuo klausimu su Graikija. Ir spalio mėnesį šį klausimą e, reikėtų išspręsti galutinai. Taip pat mes žinome, kad egzistuoja gana aktuali ir jautri problema susijusi su vizų režimu ir e, norisi žinoti, ką konkrečiai Makedonija yra pati savo ruoštų nuveikusi šioje srityje. Mes žinome, kad buvo e, gaminami, buvo išduodami piliečiams biometriniai pasai, tačiau jų gamyba ir išdavimas buvo ganėtinai brangus. E, Makedonijos siena su Kosovu taip pat yra gana jautrus klausimas. Mm, reikėtų išsiaiškinti, ar šiame kontekste taip pat reikėtų panaikinti visus apribojimus susijusius su e, makedoniečių važiavimu ir migracija per sieną. Aš manau, kad kiek įmanoma greičiau reikėtų įtvirtinti e, Makedonijos piliečių galimybę laisvai keliauti Europos Sąjungą. Ohrido susitarimas taip pat yra labai svarbus, ypač kalbant apie albanų e, visuomenės e, grupę gyvenančią Makedonijoje ir atstovaujama ir naujojoje vyriausybėje. Mes žinome, kad yra priimtas naujasis e, valstybinės kalbos įstatymas. Tačiau yra labai svarbus ir viešo, viešojo aparato, valstybės aparato, valstybės lanautojų korpuso sudarimo klausimas, stengiantis išsaugoti pusiausvyrą tarp įvairių e, mažumų Mano pranešimui buvo pateikta apie 80 pakeitimų pasiūlymų ir aš turiu pasakyti, kad e, nėra pernelyg kardinaliai besiskiriančių nuomonių. Mes jau praėjusią savaitę diskutavome šiuo klausimu ir e, mes e, siekėme pateikti labai nemažai ir kompromisinių pasiūlymų, o dėl daugelių klausimų buvo pasiekta tikrai gero, pakankamo sutarimo Tam, dėl tam tikrų pakeitimų bus vykdomas balsavimas atskirai, kadangi skirtingos politinės grupės laikosi skirtingų pozicijų. Kokių atvirų klausimų mes dar turime pirmiausia dėl um, ES plėtros vakarų Balkanų šalims stojant į ES? Ir aš manau, kad požiūris, kurį pasirinko Serbija, neturėtų mūsų paskatinti mažiau dėmesio skirti Makedonijos klausimui ir sulėtinti Makedonijos e, dėrybų proceso. Tokia yra mano asmeninė nuomonė. E, aš taip pat manau, kad Makedonija turėtų pripažinti savo kaimynę Kosovą, kad e, jo nepriklausomybė, kad būtų išvengta bet kokių nesusipratimų ateityje. Nors e, sprendimas dėl Kosovo nepriklausomybės pripažinimo šiai šaliai, ko gero, bus daug sudėtingesnis negu kitoms valstybėms narėms, kurios jau yra pripažintusios Kosovą. E, kadangi Makedonija nori palaikyti draugiškus santykius su Serbija ir vis dėlto jinai turi prisitaikyti prie bendros ES politinės linijos. Taigi čia mes kalbame apie grinai specifinį Makedonijos klausimą. Ir aš manau, kad reikia pripažinti tai, kad, e, e, kad Makedonija yra dėjusi labai didelės pastangas, kad e, būtų išsaugotos E, išsaugoti geri santykiai su Serbija ir tuo pat metu stengiantis priimti sprendimą dėl Kosovo nepriklausomybės pripažinimo. Pastaraisiais metais mes matėme, jog reikia stengtis kiek įmanoma greičiau pradėti dėrybas dėl naujų šalių stojimo Europos Sąjungą. Aš manau, kad mes patvirtinsime tekstą, kuris e, po rinkimų kovo arba balandžio mėnesį padės greičiau pradėti dėrybas su Makedonija dėl jos stojimo Europos Sąjungą. 2009 pirmoje pusėje taryba galiausiai priims patį galutinį sprendimą šio klausimo. Tai buvo pagrindiniai dalykai, kurie man yra svarbus, kuomet kalbu apie savo e, rezoliucijos projektą ir aš džiaugiuosi busimosiomis diskusijomis. Ačiū. Dabar noriu suteikti žodį ponui Pinjorui, kuris yra šešėlinės pranešė socialistų frakcijoje. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, ponė ambasadoriau, noriu padėkoti Jums už puikia įžanga į šiandienos diskusijas. Antra, aš pritariu mūsų pranešėjai išsakytoms mintims. Ir kalbant bendrai, mano pozicija yra tokia, kad diskusijos turėtų būt, prasidėti tik po rinkimų. Ir Makedonijos žingsniai ES link yra puikus dalykas, turėtume tai pripažinti. Turiu Jums keletą klausimų. Visų pirma, šalies pavadinimo problema. Juk tai yra politinis klausimas ir iš esmės čia ar tai yra Kopenhagos kriterijų klausimas, ar tai yra dvišalis klausimas, kurio neapima Kopenhagos kriterijai, bendresnio pobūdžio problema. Kitas mano klausimas. Kaip Jūs vertinate situaciją su Makedonijos žiniasklaida? Ar ten e, veikia, žiniasklaida veikia laisvai, ar e, situacija yra liberali, ar, ar yra liberalios sąlygos jai veikti. Kaip Jūs vertinate bendarbiavimą su Albanijos mažuma Makedonijoje, ypač po to, kai Kosovas paskelbė nepriklausomybę? Ačiū. Thank you, Madam. Ačiū, poniai Brisagič. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad ponas Maeris gerai išaiškino visus svarbius dalykus tiek kalbant apie e, pranešimo prioritetus, tiek ir apie situaciją E, susijusią su dėrybomis su Makedonija. Ir, ir e, e, taip pat aš manau, kad Kosovo klausimą reikėtų atskirti nuo visų kitų klausimų, kadangi mes kalbame apie Makedoniją, mes turime atskirą pranešimą dėl Kosovo. Ir būtent su Makedonija susijusius prioritetus mes turėtume aptarti. Ir dėl to E, visiškai pritariu požiūriui, kad kiekviena valstybė turi būti vertinama pagal individualią pažangą, kas dėl dėrybų, dėl stojimo į Europos Sąjungą. Aš manau, kad šios dėrybos turėtų prasidėti kiek įmanoma greičiau, nes bėgant metams mes praradome tikrai nemažai laiko. E, o žinome, kad situacija visuomet buvo tokia, kad Makedonija buvo prisijungusi prie asociacijos stabilizacijos susitarimo, po to įgyjo siekiančios ES narystės e, šalies kandidatės statusą, o kitos šalis po truputėlį e, prisijungia prie šios e, draugijos ir jos pateikė savo paraiškas dėl narystės ES, kai kurios netgi tikisi pradėti e, dėrybas pakankamai greitai. Taigi Makedonija tokį statusą turi jau gana ilgai ir čia mes turime problemą, kad procesas jau prasidėjo, tačiau vis dar egzistuoja konfliktas su Graikija dėl valstybės pavadinimo. Dažnai sakoma, kad e, situacija galėtų dar labiau pablogėti dėl to, kad e, vyrauja labai skirtingos e, nuomonės skirtingose frakcijose šio klausimu. Aš asmeniškai norėčiau mums visiems palinkėti, kiek įmanoma greičiau išspręsti šią situaciją, kad galėtume žengti kitą žingsnį. derantis dėl kompromisinius e, pakeitimų. Mes matėme, jog buvo tam tikrų nesutarimų tarp skirtingų frakcijų. Aš tikiuosi, kad juos mums pavyks išspręsti. Ir bent jau čia komitete pasieksime sutarimo ir pateiksime savo kompromisinį pasiūlymą. Norėčiau pateikti dar klausimą jums. Kokia yra jūsų nuomonė? realistiška schema ar realistiškas veikimo procesas, kad Makedonija, būdama kandidatė, šalia e, kandidate galėtų kiek įmanoma greičiau pradėti dėrybas dėl stojimo Europos sąjungą, ypač lyginant ją su kitomis regiono šalimis. Kaip būtų galima šį procesą papspartinti? Dėkoju. Ačiū už šį pirmąjį raundą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ir ponai Meiriu iš pranešimą. Aš manau, kad e, mes tikrai galime konstatuoti, kad Makedonija, nors ir kai kur nėra padarius pakankamai didelės pažangos, kai kur turi problemų, tačiau vis dėlto daugelį sričių yra nuveikusi labai nemažai. Ir e, mano frakcija laikosi nuomonės, kad mes turėtume priimti politinio pobūdžio sprendimą Jūs žinote, kad konfliktas dėl šalies pavadinimo čia taip pat yra labai svarbus aspektas. Mano frakcija yra pateikusi savo pakeitimo pasiūlymą, kad būtų pradėtos e, dėrybos su Makedonija iš karto, dar šių metų pradžioje. Yra pateikta ir kompromisinių pakeitimų pasiūlymų, socialistai siūlo, kaip ką tik buvo pasakyta, kad iš karto po rinkimų, tai yra kovo mėnesį dėrybos prasidėtų. Man visai būtų priimtinas toks sprendimas, jeigu jisai būtų priimtas čia šiame komitete, kad pagaliau e, būtų panaikintas tas e, įsisenėjęs konfliktas, kad jisai pagaliau būtų imtas spręsti. Ir jeigu tai būtų politinio pobūdžio E, signalas, tai būtų, tai būtų raginimas e, e, Graikijos vyriausybei spręsti konfliktą kiek įmanoma sparčiau. Ir jeigu dėrybos prasidės po rinkimų Makedonijoje, tai reikštų, jog Makedonijos stojimas e, būtų ko gero e, sprendžiamas ir po 60-osios NATO asamblėjos susitikimo. E, šią asamblėją Makedonija yra gavusi oficialų pakvietimą. Man rūpi ir klausimas, kokie, kokį statusą dabar turi susitarimas su Makedonija priimtas 95 metais, ar jisai dar galioja. Ir ar E, Makedonija e, turi galimybių remti šiuo susitarimu, e, dėrėtis dėl stojimo į Europos Sąjungą ir kaip reikėtų vertinti Makedonijos konfliktą su Graikija dėl to šalies pavadinimo, ar jisai atitinka tarptautinės teisės nuostatas, ar nepažeidžia pagrindinių teisų ir kitų e, svarbių tarptautinės teisės e, nuostatų. E, Jeigu taip, tuomet e, galbūt turi pradėti, kiek manoma, greičiau vykti e, dėrybos, e, dvišalės dėrybos tarp Makedonijos ir Graikijos. Aš tikiuosi, kad mūsų pateikti kompromisiniai pasiūlymai bus išsaugoti. Gaila, kad pranešėjas apie juos nieko nesakė. Gali būti, kad jie galbūt šiek tiek iš dalies pakeisti. Galbūt mes laikysimės tos formos, kurią priėmėme mm, gruodžio 15 dieną. Taip pat turiu pasakyti, kad labai gaila, kad penktasis ir šeštasis kompromisiniai pakeitimai dubliuojasi. Ten taip pat yra kalbama apie e, šį konfliktą dėl šalies pavadinimo. Galbūt pranešėjas kažką galėtų e, paaiškinti šiuo klausimu, gal jis turės tokią galimybę. Ambasadorius. Taigi baigėme pirmąjį raundą ambasadorių žodis jums atsakyti šiuos klausimus. Na, ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems gerbėmiems parlamento nariams už klausimus. Pora iš jų yra sunkoki ir turiu bandyti suderinti savo du postus ir bandyti suvokti, kaip kokioje pozicijoje aš atsakyčiau tos klausimus. Visų pirma, dėl e, rekomendacijos padėti dėrybas tvarkaraščio. Aišku, mes tik būtume na, be galo patenkinti, jeigu viskas vystytųsi sparčiai, o iki šiol taip nevyko tik tai dėl to, kad šalis nevykdė keliamų reikalavimų ir ne, nedarė to, ko iš jos tikėjomės. 2008 e, kovo mėnesį plėtros komisaras Oli Ren paskelbė aštuonis, aštuonis reikalavimus, aštuonis kriterijus. Ir jis pasakė, jeigu įgyvensite šiuos aštuonis kriterijus, aš galėsiu, turėsiu pagrindo rekomenduoti pradėti dėrybas. Bet dėja, kaip, pas, kaip matėme, šaliai nepavyko gyvendinti net keletų iš tų kriterijų, aišku, rimčiausias um, iš jų tai rinkimai ir e, tvaraus politinio dialogo nebuvimas. Bet e, vyriausybės reakcija po lapkričio mėnesio ataskaitos buvo tikrai labai teigiama. Aš bandau palaikyti jų dvasę ir bandau jiems išaiškinti, kad jeigu bus tie reikalavimai gyvendinti, tai komisija galės rekomenduoti paskelbti dėrybų datą. Kitas dalykas tai yra kasmetinis procesas, tai yra kita komisijos pažangos ataskaita pasirodys 2009 metų rudenį. Taigi, darant prielaidą, kad rinkimai tenkins visus tarptautinius standartus ir kad bus tenkinti įgyvendinti visi kiti kriterijai, kalba apie kriterijus išvardintus stojimo partnerystėje. Tai aišku, tuo met komisija turės pakankamai argumentų savo rudens ataskaitoje e, rekomenduoti datą, rekomenduoti dėrybų pradžios datą. Tai aišku, netmeta galimybės, kad Europos ministrų taryba, Europos vadovų taryba negali įvertinti pasiektos pažangos. Pavyzdžiui, jei rinkimai tenkins visus reikalavimus, kaip mes tikimės, tuomet būtų logiška Europos vadovų taryboje priimti atitinkamą, patvirtinti atitinkamą išvadą. Bet kalbant apie komisiją, tai čia vykstančios procedūros yra labai aiškios. Ir mes savo ruošą dabar turime padaryti viską, kad visi reikalavimai būtų įgyvendinti ir kad tokiu būdu komisija turėtų pakankamai argumentų savo kitoje ataskaitoje numatyti datą. Tos ataskaitos reikalauja daugybės darbo. Mes savo indėlį siunčiame kas mėnesį ir tuo užsiimanti administracija apdaroja duomenį septynis mėnesius. Mes sustinkame su SBO, Europos tarybos, pilietinės visuomenės atstovais ir visą tą sukauptą informaciją perduodame. Ir paskui būtent tuo pagrindu komisija parengė savo ataskaitą ir ją paskelbė. Tos ataskaitos neįmanoma parengti tiesiog taip iš niekur arba per trumpą laiką. Ir jeigu viskas klostysis palankiai, Tai tikimės, kad rudenį rekomendacija, mūsų trokštama rekomendacija bus paskelbta. Dabar dėl pavadinimo, pavadinimo klausimas. Aišku, tai išlieka vienu svarbiausių klausimų, kurį reikia spręsti. Jo nereikėtų painioti su reformų klausimu. O komisija neteikė rekomendacijos savo paskutinėje ataskaitoje ne dėl pavadinimo o dėl, dėl to, kad vyriausybė, šalies vyriausybė neįgyvendino Kopenhagos kriterijų. Tai labai aiškiai suformuluota. Ir komisaras Ren bei galiotinis Solana taip pat aiškiai pasakė, kad šio klausimo išsprendimas yra labai svarbus bendro proceso aspektas. Procesas šiuo atveju yra Europos integracija. Ir mes raginame abi šalis rasti abipusiai priimtinus sprendimus, o to galima pasiekti tik tai ramioje aplinkoje, kuri būtų palanki dėryboms. Ir šiame kontekste taip pat svarbu tai, kad vyriausybė turi vengti sprendimų, tokių sprendimų ar veiksmų, kuriuos galima būtų netinkamai suprasti. Taigi kitas dėrybų raundas. Taigi mes raginame vyriausybę būti pasiryžus, įsipareigojus dalyvauti šiuose veiksmuose, nes mes esame kaimynai ir tikrai galima būtų kažkaip išspręsti tą klausimą visiems laikams. Dabar kitas klausimas dėl žiniasklaidos. Kaip komisijos pranešime, komisijos ataskaitoje yra labai aiškiai pasakyta. Egzistuoja problema, nes daugybė e, televizijos kompanijų yra privačiame sektoriuje, tačiau dažnai tie savininkai, privatus savininkai e, yra tam tikros politinės spalvos ir visą tai atsispindi. Pavyzdžiui, žurnalistų asociacija šalyje atstovauja žiniasklaidą, draugės su vyriausybė ji galėtų rasti būdų, kaip užtikrinti, kad žiniasklaida atliktų savo funkcijas nepriklausomai ir taip pat užtikrinti geresnės darbo sąlygas žurnalistams ir sukurti stipresnę savarankiškos žiniasklaidos egzistavimo motivaciją. Nes būtų negerai, jeigu viena partija bandytų jeigu partija bandytų daryti įtaką turiniui, transliuojamos informacijos turiniui. Dėl santykių tarp etninių grupių. Manau, kad pagrindų susitarimas yra gana sėkmingas susitaikymo modelis. Aišku, praeitie yra iškilę konkrečių problemų. Pavyzdžiui, um, atskiras dėstymas atskiroms etninėms, atskirų tautinių grupių atstovams mokyklose. Uh, reikėtų skatinti užklasinę, intensyvesnę užklasinę veiklą, kad tas modelis taptų kasdienio gyvenimo dalimi. Tai ypač svarbu po vietos rinkimų. Kosovo nepriklausomybės klausimas. Žinoma, tai turėjo poveikio, tai atsiliepė Albanų bendruomenė, tuo labai džiaugiasi, O makedoniečių bendruomenė, kaip, man, kaip žinome, vyriausybė galų galę prieimė sprendimą pripažinti Kosovą. Tai nebuvo lengvas sprendimas, bet vyriausybė norėjo, nes vyriausybė norėjo išlaikyti gerus santykius su Serbija. Manau, kad bendrais bruožais šis pripažinimo klausimas buvo išspręstas e, gana subtiliai ir tai atspindėjo vyriausybės sieki siekti regioninio stabilumo. Kaip žinote, e, šalis dalyvavo ES misijoje Bosnijoje, Hercegovinoje, tačiau tai nemažai jiems kainavo, nes e, nukritus sraigtasparniui e, žuvo 13 karių Bet svarbu, kad ir toliau e, būtų vykdomas pagrindų susitarimas, ypač vietos mastu. Nes ta situacija taps aktuali po rinkimų į vietos valdžią. Dėkoju. Tai liko tik trys minutės ir keturi norintis pasisakyti. Ir tikrai problemiška, todėl paprašyčiau pasisakyti per vieną minutę. Ponas Kirilovai, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpa pastaba. Pirmiausia, turėtume padėkoti ambasadoriu už šį labai tikrovišką padėties vertinimą. Na, aš taip pat priklausiau bendram parlamentiniam komitetui ir tikrai jis mus puikiai informuodavo apie tai, kas vyksta. O dėl problemų susijusių su žiniasklaida, tai jungtinio komiteto nariai, daugama mūsų kolegų sutarė dėl to, jog Makedonijai reikia tęsti procesą ir, kaip nurodė ponas ambasadoris, yra labai svarbu tai, jog reikia rimtos pažangos iš rinkimų išvakarėse. Na ir viena iš mūsų rezoliucijų mes kalbėjome apie žiniasklaidą ir atrodo, kad nėra pakankamai pažangos šioje srityje. Na, jūs e, kalbėjote apie tai, kad e, žiniasklaida pasi... trūksta politinės tolerancijos. Ir vėlgi yra drastiškų atvejų, kai tarsi labai ekstremalistiškai pasisakoma apie kaimininės šalis. Na ir kai, kai kalbame apie Graikiją, tai čia gal ne pats svarbiausias dalykas, nes Bulgarijai tokių problemų nekyla. Aš pacituosiu vieną gerą pavyzdį, kuris iliustruos tai, kas vyksta uh, Makedonijos žiniasklaidoje dėl Bulgarijos. Prieš paskutinį ministro pirmininko vizitą žiniasklaidai buvo dar sėkiai priminta, jog Bulgarija yra valstybė, kur, kur tarsi labai neigiamai buvo nušviesta tiek Bulgarijos vyriausybė, tiek visuomenė ir labai neigiamai buvo pasisakyti apie ją. Taigi, iš vienos pusės norisi pažangos, kita vertus aš palaikiau vizų klausimą, nes manau, kad makedoniečiai turi turėti galimybę laisvai vykti į kaiminę šalis tam, kad pamanytų, kad jų kaimynai nėra monstrai. Dėkoju, ponas Kirito. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui ambasadoriui už tai, kad taip išsamei nušvietėte padėtį. buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir apie būsimų darybų perspektyvas. Turėčiau vieną klausimą. Mane domina štai kas. ar mažasis e, e, mažumas, pavyzdžiui, bulgarų, serbų ir kitos mažumas atstovavimas ir parlamente. Štai ko noriu paklausti. Ponas Stajanovas, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pridurti kai ką prie to, ką pasakė ponas Kirilovas. Aš esu pateikęs tris pakeitimus Na, du iš jų buvo atmesti, juos atmetė pranešėjas. Ir viename pakeitime aš pasisakau prieš fizinį smurtą, e, nukreiptą prieš mokedeniečius, kurie save, save laiko bulgarais. Taigi norėčiau paklausti, ar galima taiksyti su tokiu smurtu, nes atmesdamas mano pakeitimą, jis tarsi palaiko tokį smurtą. Antra, aš turiu informacijos prieš, apie smurtą prieš bulgarų mažumas. Na, aišku, etinė bulgarų mažuma ir su susijusios problemos yra senas dalykas, bet šiuo metu kaip tik yra pradėta byla dėl bulgarų mažumų teisė pažeidimo ir ar panašių bylų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man diskusijų metu susidarė įspūdis, kad yra tam tikros painiavos. Jūs kalbėjote apie pažangos ataskaitą ir išklausius jūsų, Ir prisimenant e, tą pažangos ataskaitą yra vienareišmiškai aišku, kad tam tikrai reikalavimai nebuvo tenkinami. Na, man susidarė įspūdis, kad e, problema Europos, Sąjungoje, e, Europos Sąjungos požiūrių tarsi yra pavadinimo problema. Ir jeigu uh, kaltinsime tik vieną šalį, tai bus neteisinga. Abi šalis seniai prisideda prie to, kad konflikto neįmanoma išspręsti. Visi, įskaitant ir Graikiją, norėtų, kad Makedonija būtų demokratiška, ne nacionalistinė valstybė, juk mes esame kaiminė šalis. Ir todėl mūsų manimų yra svarbu rasti sprendimą pavadinimo problemai ir kad po to šalis galėtų priartėti prie Europos Sąjungos. Aš noriu atsiprašyti, jeigu nepavyks taip išsami atsakyti visus klausimus, kaip man norėtųsi. Bandysiu sureaguoti į ponios Beres klausimą. Pirmiausia, turėčiau pasakyti, kad kai kalbame apie etinės mažumas ir jų bendruomenės, tai keletas iš jų atstovaujamas parlamente ir, me, ir Makedonija yra vienintelė šalis, kur viena iš savivaldybių vadovauna Romų kilmės meras. Taigi iš tikrųjų tai pažangu ir tikrai reikia pripažinti pastangas dedama šioje srityje. Na, jeigu kyla problemų, pavyzdžiui, su Bulgarija, tai manau, kad šias problemas geriausia spręsti dialogo keliu. Kai problemos kyla, tai tuomet jas reikėtų aptarti dialogo metu. Na ir Aišku, visuomet galima kreiptis ir į tarptautinį teismą Strasbūrą, kuris galėtų spręsti tokias problemas, bet manau, kad jeigu abiejose pusėse bus geros valios, bus įmanoma išvengti tam tikrų problemų ir išvengti tokių uh, ekstremalių uh, įvykių, kaip pavyzdžiui, pagėžus, nepykantos kupinos kalbas ir pasisakymai. Ir manau, kad uh, E, dialogas yra geriausia galimybė susitaikymui, o taip pat ir daugia kultūrės visuomenės skaptinimui. Ir beje, nepamirškime, kad patys piliečiai iš tikrųjų labai nori žengti į priekį, pasiekti kompromisu uh, santykiuose su kaimynais ir taip pat jie nori žengti Europinės integracijos uh, keliu. Ir dabar e, viskas priklausys nuo politinių lyderių, kurie privalės šį ryštą perkelti į politinius veiksmus tam, kad Makedonija galėtų pereiti į naują uh, stojimo Europos Sąjungą etapą. Dėkuoju, ponė ambasadoriui. Ir dabar ponas Maris trumpai apibendrins res, e, diskusijos rezultatus. Pone pirmininkė, man buvo pateikti du klausimai. Pirmą pateikė ponė Bėr, kuris sakė, jog per lyg mažai dėmesio skiriame šalies vardo klausimui ir jo santykiams su Graikija. Aš suprantu, prieš metus jau esu sakęs, jog tikiuosi, kad kitoje rezoliucijoje nebeturėsime, nebebūsime priversti nieko sakyti šiuo klausimu, kadangi tas klausimas jau bus išspręstas. Tačiau viskas. Uh, uh, uh kol kas taip nėra ir manau, kad e, tai yra neišvengiama ir mes dėl to mes e, turėjome dėrėtis dėl kompromisinio pakeitimo, kad vis dėlto pasakytume šį veitą šiuo klausimu. Aš nelabai galėjau atsižvelgti į ponios Bėr prašymą, nors asmeniškai visai jį galiu suprasti. O pono Stojič e, klausimas dėl Bulgarijos mažumos, aš sutinku, kad e, iš tiesų reikia atmesti bet kokias e, neapykantos apraiškas. Tačiau iš esmės mes kalbame ir apie dalyką, kuris yra kiek sudėtingesnis, nes Bulgarijoje kyla klausimas, ar Moke Makedonijoje gyvenantis bulgarai iš tiesų yra bulgarai. E, ar e, didžioji dauguma Makedonijoje mano, kad taip nėra. Dėl to mes neturėtume daryti to, kas galėtų e, kažkaip dar labiau užaštrinti šią situaciją. Mes turime vengti šią temą padaryti dar jautresnė, kad situacija jau pasidarytų ir nevaldoma. Aš manau, kad makedoniečiai yra, jaučiasi esą bulgarų giminaičiai, bet ne kokie nors pavaldiniai. Ačiū. Noriu priminti, kad balsavimas įvyks trečiadienį. Ambasadoriau, dar kartą dėkoju Jums už skirtą laiką, už Jūsų atsakymus ir noriu palikėti Jums kuo geriausios sėkmės Jūsų nelengvame darbe. Taip pat kuo didžiausios sėkmės Jūsų paties šaliai. Members, uh, uh, uh, this... Ponios ir ponai, tęsėme mūsų užsienio reikalų komiteto darbą. Ir mūsų šiandienos posėdis skirtas energetinio saugumo klausimams. Dėl įvairiausių priežasčių. Viena iš jų dėl to, kad mūsų komitetas buvo lyderių rengiant 2007 E, energetinio saugumo politikos dokumentą. Mes aktyviai dalyvavome įvairiuose renginiuose, bandėme tarpininkauti nesenoje Rusijos-Ukrainos krizėje ir bandome žiūrėti į ateitį, remdamiesi, griebdamiesi mokslinių, mokslininkų patvirtintos informacijos. Kaip žinome, sutartis tarp Rusijos ir Ukrainos jau pasirašyta, nors dujos dar neteka. Galbūt nuo šiandien tai prasidės. Ir tikrai, sakyčiau, dabar yra tinkamas momentas kalbėti apie energetinį saugumą. Ne tik dėl to, kad mūsų neramina net naujintas dujų tiekimas, bet taip pat ir žvelgiant į pastarųjų dienų, netgi šiandienos įvykius. Įvairių delegacijų atstovai išreiškė nuomonę, kad tai jau nebe energetikos politikos ar prekybos politikos problema, kad tai yra užsienio politikos priemonė Tokia yra mūsų komiteto pozicija. Ir įvykių eiga parodė, kad mes neklydome. Mes užsakėme tris dokumentus, tris ataskaitas. Visų, vieną iš jų parengė ekspertas, jau dirbęs mūsų, rengęs mūsų komitetui dokumentus, tai yra profesorius Alan Riley, e, teisės profesorius, dirbantis City Law School Jis parengė dokumentą pavadinimu Nabuko ir South Stream vamzdynai ekonominė ir rinkos analizė. Taip pat šiandien pas mus yra daktaras Andrew Monaghan iš NATO gynybos koledžo, kuris kalbės apie ES polit energetikos politikos galimybes ir iššūkius. Jis parengė studiją tuo klausimu, jis Mes tą dokumentą svarsime prieš metus ir beveik vieningai jam pritarėme. Ir dabar jis parengė testinį dokumentą. Ir manau štai, kad jeigu visi tose e, pranešimuose siūlomi variantai ir alternatyvos būtų įgyventinti, tai mes šiandien neišgyventume tokios energetinės krizės, kurią išgyvename. Buvo užsakyta ir trečioji studija, nors jos autoriaus čia nėra. Tai yra daktarė Zeino Barang e, renkta studija dėl South Stream vamzdyno saugumo aspektų. Ir visus tris dokumentus turite ant savo stalų. Ir mums taip pat džiugu kad šiandien yra ir ponas Sabatil iš e, Europos komisijos Relex generalinio direktorato. Jis užsijima energetikos saugumo klausimais. Taip pat čia yra neseniai paskirtas aukštojo e, ypatingai galiotinio užsienio politikos klausimais e, padėjėjas energetiniam saugumui. Taigi, žodžiu teikiu profesoriui Alan Riley, prašau. Much, uh, Chairman, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Man tikrai labai malonu būti čia ir pristatyti savo pranešimo projektą. Akcentuoju, kad tai yra projektas, nes galutinį uh, tekstą netrukus parengsiu ir pateiksiu komitetui, išklausęs mm, pasisakymų šį vakarą. Mano savo pranešime aš nagrinėjau Nabuko ir South Stream vamzdynų projektus. Pakalbėsiu apie South Stream, paskui apie Nabuką ir pateiksiu trumpą vertinimą ir galbūt galėsime viską padiskutuoti. Man skirta 10 minučių, taigi turėčiau kalbėti labai glaustai. South Stream projektas iš esmės apima e, vamzdino tiekimą per juodąją jūrą ir dar 5000 km vamzdyno Europoje. Šis pro, šio projekto aktualumas tikrai abejotinas Europos, Eur, iš Europos požiūrio taško ir, ir ypač kalbant apie Europos vartotojus. Sunkumai didelės išlaidos. Nes šį projektą vykdant reikės nutiesti 900 km vamzdyno, tai būtų keturi parale, paralelus vamzdynai. Tiesti reikėtų 2000 metrų gylyje. Jeigu lyginsime su Nord Stream, tai čia tik tai du vamzdynai, kurie tiesiami 200 metrų gylyje. Taigi pirmojo vamzdyno kaina yra milžiniška. Ir neseniai paskeltose vertinimuose teigiama, kad kainuotų šis projektas 20 milijardų dolerių. Taigi jis labai brangus. Žvelgiant į ekonominę krizę ir naftos kainų žlugimą, Gazpromas ieško tarptautinės paramos. Taigi iškyla dar viena problema. Ir tai, man atrodo, ypač svarbu Europos parlamento nariams rinkimų metais. Labai brangus vamsdynas reikš, kad dujos taip pat bus labai brangios. Rusija iš esmės pateikė tokį pasiūlymą. Mes nutiesime tą labai brangų vamzdyną, o jūsų rinkėjai paskui labai brangiai mokės už dujas. Ir tai tikrai rimtas klausimas ir jo negalime e, apeiti šiame pasiūlyme. Dar reikia pridėti štai ką. Jokių papildomų naujų dujų mes negausime, nes siūlomas tiesiog nukreipiantis projektas nes ne, ne, netikiamos dujos per vamzdyną einantį per Ukrainą, kur tiekiamų dujų kaina saliginai nedidelė, siūloma statyti, tiesti naują brangų dujotekį. Ir tiesiog Europos vartotojui kaina išauktų. Aišku, Rusija parodė, kad gali iškilti problemų, ypač nesenose, nesame konflikte su e, Ukraina. Galime kalbėti apie pigesnę galimybę, pavyzdžiui, dėtis dėl tarptautinio tranzitinio režimo. ir dėkti skaidrų įgyvendinimą tranzito režimą su Ukraina. Ir pagal tą režimą e, Europos vartotojai neturėtų mokėti kažkokių milžiniškų kainų. Yra daugie, daugybė kitų klausimų susijusių su South Stream projektu. Ypač, pavyzdžiui, reguliavimo problemos ir klausimai. Kad tas projektas būtų, kad e, jis būtų pastatytas, e, jis vamzdynas eis per Ukrainos ir Rumunijos ekonominės zonas. Ir tikėtina, kad tos abi valstybės atitinkamai įvertins tą vamzdyną. Ukraina tiesiogiai ekonomiškai suinteresuota priešintis tuo dujotekio tiekimui, dėl tranzito klausimų. Rumunija taip pat, nes jeigu jis bus nutiestas, Rumunija pasieks labai brangios dujos. Taigi iš, re, iš reglamentavimo, reguliavimo požiūrio taško klausimas irgi yra sudėtingas. Taigi tiek apie South Stream projektą. Manau, kad Europa turėtų labai rimtai pasvarstyti šį projektą, ypač dujų kainą ir bendrai to projekto vertingumą Europai. Dabar Nabuko. Pagrindinė problema su Nabuko yra iš kur bus dujos. Vienas iš potencialių šaltinių yra Iranas, bet čia iškilo sunkumu. Turime atsižvelgti, kad vietoje išaugo dujų poreikis. Ir taip pat tai, kad Iranas, nežiūrinti tai, kad tai yra šalis, kurioje yra treti pagal dydį dujų rezervai, importuoja dujas, yra viena iš didžiausių dujų importuotojų ir dar reikia nepamiršti, kad Iranui taikomos sankcijos, dėl to jam eksportuoti dujas yra sudėtinga. Atsižvelgiant į tai, kokius didžiulius rezervus šalis turi, potencialas čia yra. Bet netgi vidutiniu ar ilgos trukmės laikotarpiu tų šaltinių eksploatavimas yra sudėtingas, nes reikės daug metų, kad tai taptų realybę. Taigi, Egiptas, Turkija, Irakas, kita galimybė, visos to šalis turi saugumo problemų. Ir vėlgi, tvarkaraštis, darbų tvarkaraštis irgi sudėtingas. Turkmenistanas yra kita alternatyva su Nabuku. Neseniai nepriklausomė studija paskelbė, kad Turkmenistane yra didžiulės dujų atsargos. Taip pat Turkmenistano valdžia susidurdama su o, um, Kinijos ir Rusijos konkurencija nelabai nori tas dujas tiekti atsižvelgiant į tai, kad vamzdynas eitų per Kaspijos jūrą, tai Rusija gali blokuoti kažkaip to, tą vamzdyną. Iranas susijęs su sankcijų problema. Tai tiek apie dujas čia. Didžiausių vilčių kelia e, Azerbaidžianas, kur yra nemaži dujų, nemažos dujų atsargos. Tačiau reikia nepamiršti, kad ta, per tą vamzdyną dujas pasims e, Turkija. Taigi, tarsi to nepakaktų. Turkijos vaidmuo dujų pristatymė irgi yra aktualus, nes Turkija nori pasimti nemažą kiekį dujų, yra tranzito problemų. Taigi klausimas iškyla, ar, ar, ar, ar reiktų tą projektą gyvendinti, atsižvelgiant į Turkijos reikalavimus. Nabuko atveju ekonominė krizė irgi situacijos nepataisė. Europos sąjungai yra iškila šioks klausimas. Jei energetinis saugumas yra labai svarbus klausimas, ar, ar esame pasirengę e, politiškai ir ekonomiškai įsipareigoti ir paremti nabuką, bet tai reikia daryti suprantant ir suvokiant visą situaciją. Tai yra, projektas užtruks keletą metų ir netgi į, į, nutiesus vamzdyną nabuko nebus galima eksploatuoti keletą metų. Taip pat kitas esminis klausimas, tai ar Europos Sąjunga būtų pasirengusi atsigabenti dujas iš Centrinės Azijos ir įveikti galimas kliūtis pakely. Taigi politiniai veiksniai ir ekonominiai veiksmiai. Taigi, koks būtų mano vertinimas? South Stream tikrai nenaudingas Europos vartotojams. Ir Europa turėtų vengti tokios, na, tiesiog nu, nu, aplinkui per aplinkraštį nu, nukreipto naujo vamzdyno. Nabukas šio projekto klausimų, ne, neaišku, iš kur e, ateis dujos. Yra dujų atsargų kai kuriuose šalise, tačiau klausimas, ar Europos Sąjunga norės eiti priekin su šiuo projektu. Kalbu apie energetinį saugumą nes reikės finansuoti tą projektą ir prisimti tam tikrus politinius įsipareigojimus. Savo e, pranešime taip pat kalbu apie suskirstintas gamtinės dujas, kurios na, kainuotų, tačiau galima būtų panaudoti vamzdyną iš Bakų iki Turkijos. Čia kalbame apie Seihano šaltinį. Tie, dujos, tos suskisintos dujos būtų brangios, bet ne tokios brangios kaip South Stream dujos. Dar viena galimybė, tai yra tai, ką aš vadinu tam tikrą Nabuko strategijos versiją. Įsivaizduokime, kad Nabukas pastatytas yra susi, susietumas su Turkija ir Graikija Ir ar mes galime pratesti tą vamzdyną, nutiesti jį iki Italijos? Ar galime bandyti panaudoti jau egzistuojančius vamzdynus, einančius per vidurio ir rytų Europą ir šiek tiek pakoreguoti Nabuko liniją? Taigi, keli esminiai klausimai susijęs su ekonominiais paskaičiavimais, energetinis ES saugumas bei politinis įsipareigojimas ir ES noras apsispręsti, kur norime eiti. Ar nuspręsti remti nabuką, ar tą um, palengvintą, pakoreguotą nabuko variantą. Man atrodo, kad aš bandau savo 10 minučių, todėl tuo ir baigsiu. Ačiū. Dėkuoju daktarai Rylė ir dabar suteiksiu žodį e, daktarai Monaghan iš NATO gynybos biuro Romoje ir jis kalbės apie energetikos politikos Sūsinė politikos susijusius aspektus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pasakysiu, kad labai malonu čia pasisakyti. Na ir labai malonu informuoti ir rezimuoti apie du dokumentus, kuriuos man buvo labai įdomu skaityti ponas profesorius e, realiai turi 10 minučių pakalbėti apie labai plačią temą. Na, o aš dabar pakalbėsiu apie du dalykus ir tikiuosi, kad tai paskatins diskusijas, o taip pat skatins užduoti klausimų. Svarbiausia, norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, kad iš kurios pusės tai bežiūrėtume, vis dėlto Europos Sąjunga e, turėtų suprasti, kad energetinis saugumas yra didelis iššūkis. Čia reikia galvoti ir apie politinį, ir ekonominį energetikos sutiekimo užtikrinimą. Mes susidurime su ekonominiu nuosmukiu ir taip pat susidurime su žaidėjais, kurie nesivadovauja tomis pačiomis taisyklėmis. Na ir galiausiai mes turime kalbėti apie energetinį nesaugumą, saugumo stygių. Na, iš dalies ataskaitose buvo bandoma pirmiausia susitelkti į vidinius klausimus, kaip pavyzdžiui e, vidinės infrastruktūros vystimą, vidinės, vidinės sanglaudos, solidarumo E, vystimą. Ir manau, kad kai kalbame apie energetinės strategijas, tai tikrai labai svarbus dalykai. Mano manimu, svarbiausia yra turėti strateginę iniciatyvą. Jeigu bus užtikrintis vidinis, e, vidinė sangloda, tai tuomet mes kaip bendryje galėtume geriau sureaguoti į iššūkius. Na ir kartu taip pat galėsime pasinaudoti galimybėmis, kai šios iškils. Na, pirmiausia, pradėsiu nuo Rusijos. Nes, kaip suprantu, kai kalbame apie energetinį saugumą Europoje, visi pirmiausia kalbame apie Rusiją. Ir atkreipsiu dėmesį į du pagrindinius dalykus. Pirmiausia, tai e, e, energijos šaltinių mišrumas, o taip pat tai ypač pasakytina apie mišrius tiekimo šaltinius ir, ma, ir e, vamzdynus. Antra, trumpai apžvelgsiu NATO vaidmenį energetinio saugumo kontekste. Na ir aš argumentuosiu už tai, kad ES turi bendrauti su visais partneriais ir didinti pastangas. Aš čia turiu galvoje ir dabartinius partnerius, ir tuos, su kuriais norime bendradarbiauti, siekdami diversifikuotų energijos tiekimo šaltinių. Tai yra trys partneriai, kurie žinote. Tai yra Rusija ir ir Rusija savo energijos tikime bando panaduoti kaip svertą santykiuose su Europos Sąjungoje. Na, na ir Rusija, kaip žinote, palaiko labai sudėtingus santykius su savo kaimynais. Na ir e, yra svarbus dalykai, yra ribota Rusijos infrastruktūra ir galimybė pagaminti dujas, o ir kitas dalykas tai yra sudėtingi Rusijos santykiai su kaimynais. Būtent šios problemos iškyla bendraujant su Rusija kaip energijos tiekėjų. Na, dabartinė krizė tarp Rusijos ir Ukrainos, kilusi dėl dujų ir jos e, pasiekmes Europos Sąjungai, rodo štai ką. E, Rusija bendraudama su Europos Sąjunga, galėčiau pasakyti štai ką, žiūri Europos Sąjunga štai kaip Ehm, aš skaičiau spaudos pranešimus išleistus sausio 8 dieną, kad tikrai reikia čia dėti pastangų ir manau, Euro, Rusija, teikdama pasiūlymų dėl dabartinės Europos architektūros keitimo, įtrauks energetikos klausimą kaip svertą. Ir e, čia Rusija turės galvoje tiek ir saugumo struktūras, tiek ir ekonominės struktūras. Ir Rusija siūlys pakeisti tą architektūrą, tas struktūras, pasinaudodama energetiniu svertu. Todėl turėtume suprasti, kad Rusija ypač nesutinka su energetinė kart, čart kartį ir ypatingai protokolų, kur kalbama apie vamsdynus. Manau, kad su Rusija 2009 metais gali kilti problemų, bet aišku, gali būti problemų ir Rusijos vidinėje situacijoje. Ir e, santykiai tarp Gazprom ir valstybės taip pat yra sudėtingi ir čia gali būti tam tikros įtampos ir spaudimo. Jeigu dabar pagalbėsiu apie diversifikuotą energijos tiekimą, tai turiu pirmiausia pasakyti, kad e, mišrus energijos tiekimo šaltiniai yra geras dalykas, bet vėlgi šiame kontekste iškyla įvairių svarbių aspektų. Pirmiausia, turime pagalvoti, kaip diversifikavimas atsilieps ES solidarumui jeigu aš pirmiausia suteiksiu dėmesį į Europos solidarumą, kuris, manau, yra geras dalykas, jeigu mes toliau diversifikuosime tiekimo šaltinius, tai teks spręsti klausimą, e, kam ir kokios energijos tiekimo grėsmės iškyla. Na, tiesą sakant, Europoje jau dabar skiriasi nuomonės dėl to, kokios grėsmės kyla energijos tiekimo saugumui. Ir nebejoju, kad šį klausimą reikės spręsti. Antra, reikėtų pagalvoti, kaip be dabartinio solidarumo galima būtų užtikrinti e, energijos diversifikavimą. Trečia. Tarkim, jeigu dabar paimsime dabartinę infrastruktūrą, reikėtų pagalvoti apie tai, kas dabartinės sudėtingos finansinės krizės akivaizdoje mokės už energijos diversifikavimą. Aš manau, kad reikia spręsti šiuos klausimus ir ieškoti suderintų atsakymų juos dar kitas dalykas šiame kontekste. Turėtume pagalvoti, kokį e, poveikį diversifikavimas turės mūsų partneriams. Jeigu mes sieksime difer, di, diferencijuoti energiją gaunamą iš dabartinių partnerių, tai jie sieks toliau diversifikuoti energijos tiekimą santykiuose su savo partneriais. Kokiu tai poveikį turės mums? Dar kai galvojame apie įvairius energijos šaltinius, diversifikavimą. Tai aišku, siekis yra turėti kiek įmanoma daugiau energijos tiekimo šaltinių, vamzdynų ir e, partnerių. Na ir mes e, norime daugiau partnerių energijos tiekimo srityje, ne vien tik Rusijos ir norime, kad tie partneriai būtų patikimi. Ir aišku, bus skiriamas dėmesys antrajam energijos tiekimo koridoriui. Bet aš norėčiau paklausti, mes iš tikrųjų čia diversifikuosime atidarydami šį koridorių. Na, aišku, iš įvykių pastarąją vasarą aišku, kad antrasis koridorius yra sudėtingas klausimas ir konfliktai, pavyzdžiui, Kalnugarapeha atsiliepia jam, taip pat ir besitėsinti įtampa tarp Rusijos ir Gruzijos jam taip pat atsiliepia. Taigi mes, manau, gal, siekdami uh, e, diversifikuoti linijas einančias per Pietų Kaukazą, e, tai aišku, su tuo bus ir susijusių saugumo grėsmių. Ir jeigu mes atsisuksime į piet, Centrinę Aziją, tai kaip galima užtikrinti, kad jie būtų patikimi partneriai, užtikrinantis patikimą tiekimą? Ar tai tikrai atitiks mūsų interesus? Na ir daugeliu atveju pasitelkimas štai koks argumentas. Tai yra, kad reikia nebūti tokiems priklausomiams nuo Rusijos, tačiau tai yra trumparegiška, nes mes nepagalvojame, kur mes tuomet eisime. Ir manau, kad reikėtų, kad siekdami politiškai patikimesnio tiekimo šaltinio, ar esame tikri, kad kitos šalis, pavyzdžiui, Iranas ar rytuose ir kiti, kad tie partneriai užtikrins patikimesnį ir politiškai uh, geresnį tiekimą nei Rusija ir mes kalbame apie BTC, BTE, Nabuko vamzdynus, bet norėtume paklausti, ar, ar mes čia tiesiog nebandome paprasčiausiai pakeisti Ukrainos Turkiją. Na, aišku, Turkija yra svarbus partneris, ne tik ES partneris, bet ir NATO partneris, tačiau vis dėlto turime pagalvoti, koks bus Rusijos vaidmuo. Na, iš profesoriaus Railio jau išgirdome pastabų e, dėl, šio, dėl Turkijos vaidmens, taip pat ir dėl jos noro padidinti dujų panaudojimą, dujų gavybą iš to koridorius. Būtent apie tai turime galvoti, kalbėdami apie difer, diferencijavimą. Ar Vidurinė Azija kaip energijos tiekėjas? Na taip, gal ir verta apie ją galvoti kaip partnerį, tačiau padėtis nėra stabili. Na, bet jeigu jau kartą mes gauname daug naftos iš to regiono, tai gaudami dar daugiau e, dujų iš ten mes e, būsime dar labiau priklausomi. Panašiai galima argumentuoti ir prieš siūlymą gauti daugiau dujų iš Šiaurės Afrikos, nes neaišku, ar dujotikiai bus patikimi. Taigi, komercinių požiūrių diversifikavimas yra prasmingas, tačiau turime galvoti ir apie politinės pasiekmes. Dabar trumpai pakalbėsiu dar apie vieną aspektą, kuris nėra tiesiogiai paliestas pranešime, tačiau kuris yra vis dėlto svarbus santykiuose su mūsų partneriais. Buvo paminėta RTI, bet nebuvo paminėta santykiuose su NATO. manau, kad BT Baku yra svarbus partneris. Na, aišku, galvojant apie turistinių išpilių grėsmę, piratavimo grėsmę, netgi e, konfliktus kylančius e, dėl energijos tiekimo. Tai yra svarbus partneris. Dabar paminėsiu su NATO susijusius aspektus. NATO siūlo, kad e, jo rolė būtų ribota ir būtų nedominuojantis vaidmuo, o turi, jis turėtų būti papildomas ir kitų. Na, yra daugybė partnerių, pavyzdžiui, Norvegija, Turkija, Nes valstijos ir Kanada. NATO taip pat palaiko ryšius su uh, Persų įlankos artimųjų rytų uh, viduržėmio jūros šalių šalimis Rusija. Taigi NATO vaidina svarbu vaidmenį užtikrinant energetinį saugumą. Uh, Taip pat e, NATO leis pagerinti ir krizių valdymo gebėjimus Europos Sąjungoje. Taip pat e, pagerins ir e, jūrų saugumo ir, ir ir suski, saugumo klausimą, taip pat ir suskistintų gamtinių dujų tiekimo klausimą. Na ir aš Manau, kad šių dalykų trūksta pranešime ir apie juos reikėtų pagalvoti. Taigi mes turėtume įtraukti partnerius regione. Išvados. Europos Sąjungai, užtikrinant e, savo energetinį saugumą, e, saugumą reikės konkuruoti nestabilime pasaulyje. Per pastaruosius 2-3 metus mes galvojame, ką reikia padaryti, bet e, mes turime į šį procesą įtraukti ir šalis, kurios e, dar neketina stoti Europos Sąjungą. E, kokie turėtų būti nustatyti laikotarpiai? Manau, kad reikia nustatyti 2010, 2015, 2020 ir turėtume pagalvoti, kaip mūsų planai per šios laikotarpius, kaip jie atsilieps mūsų partneriams ir ką jie ketina daryti. Na ir manau, kad Europos Sąjunga, vykdydama reformų politiką, e, nustatyti partnerių silpnybės ir pasižiūrėti, ar partneriai, tarkim, susidoro su problemomis tik savo pastangomis. Ir pabaigai dėkoju iš kvietimą už jūsų dėmesį. Ačiū. Much, uh, Dr. Ačiū, daktarė Monaganai. Dabar direktorius Zabatil iš Relex direktorato. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už galimybę pateikti ir savo komentarus dėl e, šių e, studijų, kurios, kurias mes labai e, vertiname. Turiu pasakyti, kad vyksta diskusijos tokiu metu, kai mums šis klausimas yra ypatingai svarbus, kai kalbame apie Europos energijos tiekimo saugumą, patikimumą. Ir e, dėja negalime išnagrinėti visų mums rūpimų klausimų. E, yra pateikta daugybė įvairiausių aspektų e, ir pas praėjusi lapkričio mėnesį pateiktoje energetikos apžvalgoje, politikos apžvalgoje. Turiu pasakyti, kad energijos tiekimo saugumas apima du aspektus. Tai yra išorės aspektą ir vidaus rinkos aspektą. E, jį galbūt, e, galbūt norėčiau paminį, turėčiau pasakyti, kad jis yra labai svarbus, kadangi mes turime e, remti solidarumo principų, taip kaip tai buvo, vyko pastaraisiais mėnesiais. Ir tas solidarumas turėtų būti praktikuojamas grinai fiziškai, jeigu galiu tai pasakyti, kuriant naujus ryšius tarp valstybių narių, organizuojant infrastruktūros e, projektus, kurių ypač reikia pietryčių Europai, rytų ir e, centriniai Europai. Ir aišku, mums reikia kalbėti vienu balsu. Mes dėje nedažna, ne visada taip elgiamės. Mūsų energijos tiekimas yra gana įvairialypis ir valstybės narės be jokios abejonės yra e, labai, laikosi labai skirtingų akcentų ir skirtingų prioritetų, prioritetų siekdamos užtikrinti tą energijos tiekimą. Taigi vidaus aspektas, vidaus rinkos aspektas yra labai svarbus. Uh, Ir kaip minėjau, yra ir tas išorės aspektas, kuris atveria naują matmenį, kuris rodo, kad mes negalime į šią temą žiūrėti pro pirštus. Jau ne pirmą kartą susidurėme su e, dujų tiekimo problemomis šį dešimtmetį ir tai yra susijęs su įvairiomis priežastimis, pavyzdžiui, su tuo, kad e, mes e, matome, jog susidurėme su tam tikru išteklių nacionalizmu, ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Taip pat e, energijos tiekimo diversifikacija, kuri mums reikalinga, e, susiduria su naujomis problemomis, naujais iššūkiais. Ir dėl to pietinis energijos tiekimo koridorius yra vienas iš šešių pagrindinių infrastruktūros projektų, kuriuos mes aptarėme ir pastarai mūsų susitikimą. Yra dvi alternatyvos ir galiu pabrėžti, kad e, jūsų minėti, e, jūsų minėti skirtumai iš tiesų yra labai reikšmingi. E, South Stream yra ne tiek atitinkantis Europos interesus projektas, labiau svarb, mums svarbus projektas yra Nabuko dujotiekis. Aš tikiuosi, kad kitą savaitę Butapešte vykstant vadovų sustikimui, kuriame bus aptariamas e, Nabuko projekto e, eigos klausimas, mes e, šį projektą galėsime realizuoti ir gana greitai. Europos Sąjunga E, turi kalbėti ne tik apie e, išteklių kilmės, bet ir apie e, tranzito, tų išteklių tranzito diversifikavimą. Dar 2007 metų rugsėjo mėnesį buvo pažymėta, jog šiame, šioje srityje reikia daryti labai daug, dar mes labai daug nepadarę vidinės, vidiniam matmeniui E, įgyvendinti, mes turime parengę atitinkamą pasiūlymų paketą, o išoriniam e, aspektų įtvirtinti mums dar reikia daug ką nuspręsti, daugelį dalykų apsvarstyti, pavyzdžiui, kaip, e, kada priimsime ir kokiamis sąlygomis galėtume priimti dujų kaupimo, dujų resursų, išteklių kaupimo ir saugojimo direktyvą Turime pagalvoti ir apie naujas finansavimo galimybės, e, užtikrinant ir tinkamą politinę paramą. Pone pirmininkė, ko gero baigsiu šioje vietoje, jeigu iškils kokiu nors klausimų, e, tuomet būtinai juos atsakysiu. Dėkoju. Uh, uh, Ačiū, ponė Zabatil. Ir prieš suteikdamas galimybę pasisakyti, noriu dar kai ką pasakyti dėl Nabuko ir dėl e, šio klausimo, dėl mūsų svarstamo klausimo politinio svorio. Nabuko. Mm, kalbėdamas apie šį projektą, e, daktarė Railė, jūs apsiribojote vidutinės trukmės laikotarpiu, nematote galimybės panaudoti Irano išteklius ir tuo pat metu akcentavote mm, suvaržymus susijusius su E, telkiniais Kaspijos jūroje ir e, Vidurio Azijoje. Tarkim, Irano brandolinių e, įrengimo problema yra išspręsta. Taip pat kitos šalis dalyvaujančios projekte mm, mums teikia daugiau lūkesčių, tuomet Nabuko tampa realistinis projektas Ir ne, aš kalbėjausi su ponu Džalilį, kuris yra e, pagrindinis dėrybininkas dėl brandolinių rengimo klausimo. Jis, jam būtų įdomus šis projektas, kalbėjau su užsienio reikalų viceministru to šalies ponu Safari. Žinome, kad paskelbtas embargo yra politinės, geopolitinės sąlygos ir reikalavimai, bet Dabar, pavyzdžiui, jie gali panduoti 10 milijardų kubių. E, dalį nusipirko Šveicarija, o šešis dar likusius jie galėtų pasiūlyti mums po keletų metų netgi realiai. Ir 40 po kelių metų kalbėtume apie 40 milijardų kubinių metrų, o norėčiau priminti, kad Nabuko projektiniai pajėgumai yra 31 milijardas kubinių metrų premjeras Erdoganas apie tai kalbėjo ir kuomet mes susitinkame su politikais ir parlamentarais iš Turkijos, dujų tiekimo klausimas visada yra aktualus, visada yra darbo tvarkėje. Ir kolega iš NATO gynybos koledžio taip pat apie tai kalbėjo. Taip pat svarstėme su kolegomis. Buvome susitikę su NATO generaliniu sekretoriumi ir kalbėjome taip pat apie energetinę saugumą. Taigi, yra kitų galbūt galimybių alternatyvų, kurios yra netokios įgyvendinamos. Bet čia ar, turime, ar galime kalbėti apie tikras realias alternatyvas, nes tuomet reiktų įsivaizduoti, kad yra kažkokių kitų prieinamų šaltinių ir telkinių. Kodėl? Vis labiau suvokiama, kad tai yra užsienio politikos ir saugumo klausimas. Ir tai, ką tik buvo patvirtinta, tai nėra energetinio saugumo klausimas, tai yra užsienio politikos klausimas. Ir jį būtent tokiame kontekste ir reikia svarstyti. Paisant to, kas parašyta Rusijos saugumo strategijoje, kur yra pasakyta, kad tai, tas aspektas bus išnaudotas kaip užsienio politikos priemonė pasiekmes. Nesaugumo mm, tiesioginė išdava yra tai, kad e, tai atsiliepia milijonams piliečių ir mūsų pramoniai. O mes, parlamentarai, čia atstovaujame piliečių interesus. O ir nesaugumo problemos pasiekė tokį mastą, kad jų nebegalima svarstyti už uždarų durų. Artėja rinkimai Europos parlamentą ir labai greitai už 4-5 mėnesių visi, kurie nori būti rinkėjų atstovais, turės atsakyti klausimą, ką, pa, ką, jie padarė, kad, ką jūs padarėte, kad mūsų namai būtai, būtų šilti, ką padarėte, kad mūsų darbo vietos pramonės sektorėje būtų apsaugotos, kad ne kad nesusidurtume dar kartą su tokia pačia krize ir uh, tokiamis kraštutinėmis situacijomis, kurias patyrė Bulgarija? Ir ar egzistuoja pakankamai solidarumo tarp mūsų Europos Sąjungoje? Kaip teisingai pastebėjo direktorius Apatik, kad ar, ar mums užtenka dabar galiojančių techninių priemonių? Taigi, šis horizontalusis klausimas yra nepaprastai svarbus ir šiuo klausimu parlamentas ilgą laiką yra lyderių. Noriu pasakyti, kad žiniasklaida teisingai vertino mūsų ir atspindėjo mūsų pastangas. Ir sausio mėnesį pasiruošėme straipsnį yra pasakyta, kad Europos parlamentas pirmasis suvokia, kad Europos Sąjunga turi kalbėti vienu balsu. Ir būtent parlamentas paragino institucijas pradėti dėrybas ir paskatinti Ukrainos ir Rusijos atstovus susitikti. Tai buvo padaryta ne, m, mm, užsienio reikalų komiteto posėdį. Dabar suteikiu žodį ponui Pasku. I think, you know, and I hope that what has happened... Ačiū. Jeigu tai, kas įvyko šią žiemą, paragins mus apsispręsti šią situaciją, apsvarstyti tikrai rimtai, Juk paskutinį kartą mes bandėme tai daryti, bet mums pritruko politinės valios įgyvendinti padarytas išvadas. Šiuo atveju išvaidos beveik tokios pat, bet jos, jų, jų svarba netgi didesnė. Ir manau, kad jūs žinote, kad tai yra ne tik užsienio politikos klausimas, tai yra strateginės svarbos klausimas. Tai yra na, svar, did, labai svarbus geostrateginis žaidimas per ateinantį pusšimtį metų. Ir jeigu mes neteisingai viską įvertinsime, mes pralaimėsime šiame žaidime. O vis labiau globalėjančiame pasaulyje tarpusavio priklausomybė auga ir mes tiesiog tapsime priklausomi, o ne tarpusavyje priklausomi. O ta tarpusavio priklausomybė taip pat ta situacija, ta pusė priklausomybės taip pat gali būti išnaudojama ir būtent taip turėtume vertinti šią situaciją. Pagrindinė problema yra tai, kad turime rasti sprendimą. Bet telkiniai yra nestabiliuose regionuose. Ir vienintelis sprendimas būtų bandyti stabilizuoti tuos regionus ir tai būtų ta geostrateginės analizės išvada. Kitas dalykas, mūsų požiūris į tai, į šį klausimą, gali būti individualus arba bendras. Tuo tarpu mes laikomės e, individualizuoto požiūrio, jis dominuoja ir jis yra neteisingas. Jis atsispindi, pavyzdžiui, pas priešinimui, priešinimui kurti bendrą energijos politiką. Ir taip mes tampame pažeidžiami, tampame priklausomi nuo Rusijos įgeidžių. Tai yra, taip yra dėl to, kad yra pasipriešinimas vidaus rinkos kūrimui energetikos srityje ES. Toliau Rusija. Rusija taip pat žaidžia strateginius žaidimus, nes ji nori įtvirtinti savo pozicijas pasaulyje po šaltojo karo. Ji nori iš naujo nubrėžti skiriamasias ribas ir perrašyti taisyklės. Rusija nori kitokios pozicijos. Jeigu mes būtume rusai, tikriausiai tai, elgtumėmės taip pat, bet mes turime reaguoti į tai, analizuoti situaciją ir reaguoti. Taigi, galų galę sakyčiau štai ką. Kalbant apie Nabuką, Norėčiau papildyti dar pirmąjį kalbėtoją. Rumunijos atveju mes iš pat pradžių matėme, kad South Stream projektas tiesiog yra konkurencinis projektas Nabukui. Svarbiausia, ir svarbiausia yra ne tai, kiek mes uždirbsime, jeigu vamzdynas eis per mūsų vandenis. Čia iškilo geopolitinė problema, nes South Stream tikslas nužudyti Nabuką. Taigi tai ir buvo bandoma padaryti, bando, buvo bandoma sukūrus South Stream projektą prisivilioti visus Nabuko dalyvius į South Stream projektą. Juk taip ir yra, dabar jie, kai kurie pasirašė ir South Stream projektą noriu pasakyti, kad Rusija tikrai ne minutės nedvėjos ir privers kankintis tuos, kurie bando įtikti Rusijai. Ir tai juk yra ženklas, kad Rusija nedvėjos ir, ir, ir ateityje, ir kitais atvejais, ir e, paisys savo egoistinių nacionalinių interesų. Dėkuoju ir dabar žodis pono Janiškevičiai, vicepirmininkai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, norėčiau šiek tiek plačiau užsimoti ir pakalbėti plačiau apie tos dalykus, nei ponas prieš mane. Na, mes čia tarsi atsidūrime užburtame rate dėl Nabuko projektų. Tarsi niekas nevyksta dėl Nabuko projekto. Ir, ir kaip, rodė, kaip sakė ponas Pask, Paskovas, Rusija gan lengvai pakina potencialius Nabuko partnerius pasirašyti atitinkamus susitarimus su Rusija ir tuomet dujos iš e, Turkmenistano, kitų vidurinės Azijos šalių į Europos Sąjungą teka Rusijos kanalais. Ir vėlgi mes čia tarsi išvaistysime uh, milžiniškas lėšas, bet e, Nabuko yra strategiškai svarbus ir tikrai turėtume įgyvendinti šį projektą. Kitas klausimas yra štai koks. Ir čia norėčiau atkreipti dėmesį iš tai kokį elementą. Mūsų problemos su Rusija išplaukia ne vien iš to, kad Gazpromas yra, yra vienintelis dujų tiekėjas vienintelis gamintas ir tiekėjas, nes Gazprom kontroliuoja uh, linijas. Panaši situacija ir su nafta. Ir yra vienintelė, uh, vienintelis naftoskis Rusija, kuris nepriklauso pačiai Rusijai. Tai yra Kaspės jūros uh, e, dujotekio korporacija. Ir ji priklauso kai kam kitai. Ir jeigu Gazpromas nekontruotų dujotikių, tuomet jų nebekontroliuotų ir Rusijos valstybė per Gazpromą ir tuomet situacija būtų kitokia. Tai atrodo tarsi paradoksiška. Jeigu mes galėtume įsivaizduoti, kad per Rusiją eitų dujotikių, kuriuos nekontroliuotų Rusijos valstybė, tai viskas būtų kitaip. Ir be to LND technologijos yra vystomas Na, ir dujos bus, ga, tiekti dujas galima bus pasi, pasitelkus suskistintų dujų technologijas. Ir jos bus tiekiamas ir į pietų Europą. Dėkuoju, pane pirmininkė. Dėkuoju už labai įdomias ir informatyves diskusijas. Norėčiau pagalbėti apie ilgalaikę perspektyvą susijusią su Novstrom projektu. Kaip žinote, ledynai tirpsta ir per po kelių metų, galbūt po dešimties metų, atsivers nauji laivybos kanalai. Ir, kaip žinote, e, prie šiaurės ašigalio yra milžiniški naftos ir dujų ištekliai ir Grenlandija yra partneris, kuri bandys eksploatuoti šios šaltinius ir tuomet pasitelkus e, suskistintų dujų technologijas, skistas dujas galima būtų tiekti į Europą. Manome, kad ištekliai yra milžiniški. Na ir Danija, Rusija ir Kanada čia turi savo interesų ir mes bandome uh, per tarptautinį Hagos tribunolą išspręsti problemas, ypač susijęs su Danija. Bet uh, diskusija nuskambėjo gaidų, kad reikia viską žiūrėti iš ilgalaikės perspektyvos ir būtent šiuo požiūriu uh, dujos nuo šiaurės ašigalio galėtų būti papildomas dujų šaltinis. Na, biodujos yra dar viena galimybė, bet jeigu mes atitinkamai susijėtume elektros tinklus, tai tai taip pat būtų dar viena galimybė. Ir pavyzdžiui, jeigu mes norime toliau plėtoti vėjo energiją, tai reikia tarptautiniu lygiu apjungti tinklus. Tik noriu patikslinti, mes užsakome studiją šiuo klausimu, pone Kelamai. Much, like thank... Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kalbėtojams už tikrai labai naudingą informaciją. Bet manau, kad po jūsų pasisakymų tampa aišku, kad e, pigių ir sklandžiai tiekiamų dujų era baigėsi. Dujos, tampa, dujos branksta. Tačiau labiausiai šokiravo žinia apie South Stream. Ir atrodo, kad čia kalbame apie politinės klaidas ir politinius ir, ir apie tai, kad kai kurios šalis neteisingai ap, pasiskaičiavo. Taigi, manau, kad svarbiausių dalykų per ateinantį laikotarpį taps patikimumas. Ir, ir autoritariniai režimai bei diktatūros, kaip žinia, yra mažiau patikimi ir būtent jie naudoja dujas kaip ginklą, kaip politinį svertą. Taigi prieinu prie pono Monahan išsakytų minčių dėl būtinybės gilinti bendradarbiavimą su panašiai mąstančiais partneriais. Kitaip kalbant, stiprinti transatlantinį bendradarbiavimą. Nes mums reikia e, didesnio patikimumo. Kitas svarb, svarbus žodis yra solidarumas, apie tai taip pat kalbėjo vienas iš kalbėtojų. Mums tenka, susi... mes susidėrėme su dilema, ar laikytis individualaus požiūrio, paisyti trumpal... ieškoti trumpalaikių sprendimų, ar jie bandyti ieškoti strateginių sprendimų. Turiu du klausimus. Vieną dėl energijos hartijos ir jos protokolų veiksmingumo. Kaip žinote, Rusijos užsienio reikalų komiteto pirmininkas čia lankėsis maždaug prieš metus mums pareiškė, kad Rusija pasirašė energijos hartiją, kuomet ji buvo silpna. Ir dabar ji yra pasirengusi iš naujo dėrėtis dėl jos, nes jai atrodo, kad uh, ta sutartis palanki vartotojams, o ne gamintojams. Ar Rusija pajėgi pagaminti pakankamai dujų? Gazpromo pro, gamyba stagnuoja jau, jau aštuonetą metų. Galbūt taip yra dėl to, kad ta bendrovė tapo labai politizuotu, ponas Seleri. Ačiū pirmininkė, aš nekartosiu visų argumentų, nei kolegų išsakytų pastabų. Aš tik noriu trumpai pastebėti, kad ištekliai išties yra nesaugiose teritorijose, bet nežinau, ar reikėtų visko matyti kitaip iš kitos pusės. Ir būtent dėl, to, dėl tų telkinių, kai kurios iš tų teritorijų tampa ne, nestabilios. Situacija ten tampa laki. Noriu užduoti klausimų ponui Rali ir ponui Monagan. Visų pirma. Efficient foreign policy on energy